Dear colleagues, I would like to start the meeting. Uh, uh good morning, everybody. Labas rytas visiems. Pirmasis mūsų darbo atvarkės klausimas - darbo atvarkės prieimimas. Kol kas e, negavome pasiūlymų pakeisti darbo atvarkės projektą, todėl aš siūlau e, jį patvirtinti. Antras klausimas - posėdžių protokolų tvirtinimas vasario 27-28 ir kovo 19-20 posėdžiai. Kaip visuomet, protokolas yra išplatintas jums visiems. Ir kaip visada posėdžio pabaigoje, jeigu nebus jokių prieštaravimų ir komentarų, sakysime, kad jie patvirtinti. Trečias punktas - pirmininkės pranešimai. Aš vieną pranešimą turiu susijusi su ES solidarumo fondo uh, mobilizavimu, teikiant pagalbą Ligūrijai ir Toskanai dėl spalio mėnesio potvinių praėjusiais metais. E, šį prašymą dabar kaip tik vertina biudžeto komitetas. Pasiūlymas buvo išplatintas visiems jums ir kaip visada mobilizuojant solidarumo fondą, e, turi egzistuoti skubumo elementas. Turbūt prisimenate, kad pastaruosius tris ar keturis kartus sprendimai buvo e, patvirtinti. Pirmininkas e, nusintė laišką pagrindiniam komitetui, sakydamas, kad e, regionų komitetas, e, regioninės plėtros komitetas neprieštarauja solidarumo fondo panaudojimui. Jeigu sutinkat su tokia procedūra, tai tą galim ir dabar padaryti. Parama e, šio fondo panaudojimu galime išreikšti laišku. Atrodo, kad niekas neprieštarauja, tada pereiname prie ketvirto darbo atvarkės klausimo. Europoms fondams taikytinos bendros nuostatos ir reglamento panaikinimas bendros diskusijos ir plačiau apie tai padiskutuosim. Prieš suteikdama žodį dviem pranešėjams dėl šio reglamento panaikinimo, reglamento 1083-2006 panaikinimo, norėčiau Jūs informuoti vakar įvykusio darbo grupės posėdžio rezultatus. Mes kalbėjome apie būtent šį bendrąjį reglamentą ir bendrą dokumentų paketą. Taip pat galvojame apie tai, kaip vertinsime bendrąją strateginę bazę. Ir buvo nuspręsta, kad aš turėčiau Jums pasiūlyti, jog galutinį pranešimą dėl bendrojo reglamento įtraukti į parlamento diskusijas gegužės 29 dieną. Tada pakeitimų pateikimo terminas e, būtų gegužės 8 diena. Atsiprašau, gegužės 8 dieną vyks mūsų kitas posėdis, o pakeitimus būtų galima teikti iki 31 gegužės. Tada Liepos 11 dieną regionės plėtros komitete jau galėtume preliminariai balsuoti. Tokiu būdu suteiktume tam tikrą mandatą pranešėjams. Mūsų tikslas pranešėjams e, nedelsiant e, suteikti mandatą pradėti dėrybę su komisija ir tarybos atstovais, kad e, rudenį jau galėtume surenkti galutinį balsavimą. Kol kas nežinau, ar tai bus rugsėjo pabaigoje ar spalio mėnesį. Bet e, aišku, kad 2012 metų pabaigoje balsuosime. Ir tik po to galutinio balsavimo regioninės plėtros komitete mes galėsime perduoti šį pranešimą plenarinio posėdžio svarstymui. Taip pat kalbėjome apie bendrą paketą. Ar reikėtų tęsti tai, dėl ko nusprendėme proceso pradžioje Tada nusprendėme, kad visus pranešimus ir reglamentą sutrauksime į vieną paketą. Ir bendrai buvo laikomasi nuomonės, kad reikėtų toliau dirbti taip, kaip buvo nuspręsta. Ir dabar aš jaučiuosi įpareigota jūs informuoti, kad jeigu yra kokių tvirtų argumentų ar nuomonių, kad uh, vienas ar kitas pranešimas susijęs su šiuo reglamentu galėtų būti keistas, mes e, e, esame lankstus, tačiau bendrai galvojant reikėtų laikytis taisyklės, e, dirbame pagal vieną paketą. Kitas dalykas - strateginė bazė ir pranešėjai yra atsakingi už tai, kad pasiūlytų, kaip su ta bendra strateginė bazė bus elgiamasi. Diskusijos darbo grupėje vyko du kartus ir pranešėjas pasiūlė, o dalyviai posėdžio ir diskusijos pritarė, kad bendroji strateginė bazė būtų pateikta kaip priedas bendrajam reglamentui. Vadinasi, reikia šitą pakeisti komisijos pasiūlyme nes komisija siūlė, kad būtų parengtas tarsi darbo dokumentas, o nesuteikiantiem teisinio formato. Todėl mes dabar siūlome tarsi tam tikrą e, rėmą pateikti. Ir e, kaip priedas šis dokumentas komitetui bus pateiktas gegužės 8 dieną komitetui aptarti galutinai sutvarkytas jis bus e, mūsų komiteto gegužės 29 dienos posėdžiui. Norėčiau priminti, kad visi pakeitimai, kuriuos jūs teiksite kaip mūsų komiteto nariai, e, turi būti e, pagrysti komisijos pasiūlymo, o ne pranešėjų ar parlamento mintimis. Todėl skatinu jūs nuolat renkti nuomonės, nes komisijos dokumentai yra parengti, pateikti dar spalio mėnesį, todėl labai svarbu apie tai nepamiršti. Norėčiau, kad e, taip pat pasitartumėt su pranešėjais, kad e, sužinotumėt kokios jų nuomonės, ką jie galvoja dėl jūsų pasiūlymų. Gegužės 8 dieną mes maždaug pateiksime gairės, kokią kryptimi pranešėjai ketina eiti ir tai, aš manau, jums renkti pakeitimus bus lengviau. Pakeitimus bus galima teikti nuo gegužės 8 iki gegužės 31. Ir kol kas tiek aš galiu Jums pasakyti, informuodama apie darbo grupės dėl būsimosios anglaudos politikos išvadų vakar. Elizabeth Šteter nori šitą pasakyti. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ačiū. Mes aptarėme tai, ką Jūs pasakėte, bet mes neprimėme jokio sprendimo. Ir kadangi šita procedūra, kaip Jūs, kurią Jūs pasiūlėte, e, reikalauja komiteto sprendimo ir be to pagal mūsų Elksenos kodeksą turi būti suderinti ir su taryba, Aš prašyčiau sekretoriato parengti atitinkamą sprendimo projektą, atsižvelgiant į tai, kad yra keturi esminiai punktai, kuriuos numato Elksenos kodeksas. Kitais, kitu atveju mes negalime tam pritarti ir turėsime imtis atitinkamų žingsnių. repeat uh, very clearly the working party has discussed E, noriu pakartoti labai aiškiai, kad e, su pranešėjais reikia apie tai pasitarti, nes e, pranešėjai yra atsakingi už pateikiamų pranešimų formatą. Sprendimas yra priimamas komitete šiandien. Jeigu kas norit padiskutuoti, galim padiskutuoti ir dėl terminų, ir dėl darbo metodo, jeigu norite, bet reikia laikytis Elgesio kodekso. Tai, ką Jūs pasakėte, to nepakanka. Tai netitinka Elksenos kodekso nuostatų ir aš paprašysiu sekretoriato nu, priimti atitinkamą, pateikti atitinkamą dokumento projektą ir imtis papildomų žingsnių, kurių reikia pagal Elksenos kodeksą. Tai yra pranešimas, ką Jūs pasakėte, bet tai nėra sprendimo dokumentas. Uh, Yra tam tikri kriterijai, kaip turi būti sudaryta dėrybinė grupė, koks yra procesas ir aš prašau laikytis procedūrų. Mes skubėti čia neturime, yra galimybė pateikti sprendimo projektą, jį gali suderinti koordinatoriai, yra visos galimybės, yra pakankamai laiko ir aš prašau pasirenkti tam tinkamai. Jeigu taip nebus padaryta, mes imsimės reikalingų tam žingsnių. Gal patikslinkite, kokia taisyklė Elksenos e, taisyklių pažeista. Ten pasakyta, kad visos e, frakcijos dalyvauja um, ir yra renkamas e, delegacijos pirmininkas, taip pat yra laikomas tam tikros procedūros, e, turi būti raštu pateikta komitetui atitinkami projektai ir turi būti e, įvykęs balsavimas. Norėčiau, kad visi šie žingsniai būtų atlikti. Uh, I, I Jūs tikriausiai kalbate apie visą dėrybų procesą, jeigu gerai suprantu, taigi mes grįšime prie šio klausimo ir pabandysime atsižvelgti į jūsų pageidavimą. Dabar periname prie Is it agree or not? But why, why should I? I mean, as I said at the beginning, there is a... Kaip ir sakiau pačioje pradžioje, pranešėjai pateikė pasiūlymą, vakar jis buvo aptartas darbo grupės susitikime, jis yra atviras pranešėjams ir koordinatoriams. Ten ir pristačiau rekomendacijas būtent vakar, tai grupiai niekas nepaprieštaravo. Tad e, aš suprantu, kad mes visi sutarę esame jau dėl darbų tvarkaraščio, o dėl ponos Šetlė pastabos e, sekretoriatas tikrai dar pasigilins į šį klausimą ir susisieks su jumis. Ar kartu pasitarsime tiesiog ar per šį posėdį vėliau, ar, ar per kitą posėdį dar dėl Elksenos kodekso tikrai būtinai reikia, kad jo būtų paisoma. Ir dabar pereiname prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo esmės. Kreipiuosi į pranešėjus, nežinau, kaip pasidalysite darbą, tikriausiai jau susitarėte tarpusavyje. Lambertas pirmiausiai. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu angliškai, kadangi ir tekstas, kurį pateikėme, yra angliškas. Pirmiausia, ką reikėtų pasakyti visiems regi komiteto nariams, kai skaitote ką nors apie taikytinas Europos fondams taisyklės, visą laiką atsiranda e, sanglaudos bičiulių, galbūt komisijos e, ar kitos ryties bičiulių, bet labai būtų gerai, jeigu atrastumėm ir regi komiteto draugų, nes mes norime daryti pažangą. Tai reikėtų ir dirbti taip, kaip ir iki šiol nusteikus atvirai, atsižvelgti į ypatingai šešėlinių pranešėjų nuomonę, informuoti kolegas dirbančius e, su pranešimais dėl specifinių kai kurių fondų. Turime palaikyti ryšį ir dar iki šios vasaros turėtumėm jau aiškiai parodyti, kokia yra mūsų komiteto pozicija, kokia yra politinė Europos parlamento pozicija šiuo svarbiu klausimu. Ir tai mums e, suteikia galimybę e, jau su taryba dėrėtis e, per pirmosius sustikimus, per pirmąjį mūsų mandatą. Pirmininkaujančios Danijos atstovai jau viešėjo mūsų komitete ir sakė, kokia situacija yra taryboje, labai fragment, konfliktuotos pozicijos, yra susiskaldimas tam tikras ir neaišku, kur link bus sukama. Šį rytą mes tiesiog galime pasigilinti į pačius procesus, į patį turinį, kaip ir sakė pirmininkė. Ketvirtą kartą kalbame apie šį klausimą prieš balsavimą vasarą. Yra dokumente dešimt punktų, kuriuos labai jau nuodugniai esam aptarę. Ir dabar jau galima aptarti pirmosius pakeitimus, kurie visiškai atitinka jūsų požiūrį ir išreikštą nuomonę apie praėjusius kelis posėdžius. Tai tiek bendro pobūdžio pastabų. Tikrai raginame prisidėti prie diskusijos ir pakartosiu dar gal tai, kas buvo pasakyta dėl darbų tvarkarašio. Taip, jau sulaukėme keleto pakeitimų pasiūlymų, kol kas dar tik anglų kalba jie visi suformuluoti, dar reikės kai ką patikslinti, atsižvelgti jūsų pastabas. Bet kita data, kurią turėtumėm turėti galvoje, yra gegužės 8. Tada jau visi pasiūlymų pakeitimai turės būti pateikti ir išversti. Ir tuomet e, galėsime dėl jų spręsti toliau. Labai svarbu ir anglų kalba jums e, pateikti, man atrodo, jau dabar visus pasiūlymus dėl pakeitimų, kad su jais susipažintumėte. Ir man atrodo svarbu, kad matytumėte, kaip mes formuluojame tos pakeitimus, e, nereikėtų iš tiesų dubliuoti, siūlyti gal pakeitimų, kurie jau atsispindi tekste. Dėl to raginčiau visus pirmiausia perskaityti tai, kas čia surašyta, pasigilinti į tai ir tik tada jau patiems siūlyti šūsnis pakeitimų savo ruoštų. Taigi, taip įsivaizduotumėm darbą. Ir pirmasis balsavimas vyktų Liepos mėnesį, o tada jau žiūrėsime, kaip dirbti toliau, kaip dėrėtis. Ir be abejo, bandysime išsiaiškinti kai kurios kilusius klausimus darbo eigoje. Kelios įvadinės pastabos. Svarbu paminėti tai, e, kas yra suformuluota CSF bendrosios strateginėse gairėse ir pranešiai mano, kad nereikėtų CSF priimti kaip deleguotojų aktų, reikėtų vadovautis kita procedūra, įprastinė procedūra ir dėl to mes ir teikiame atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. Tai bus pasiūlymas dėl 12 straipsnio keitimo. Ten yra pradžioje suformuluota jau ir antraštėje CSF esmė. Ir mes čia reikalaujame pakeitimų, kad CSF atsispindėtų priede. Ir Common Strategic Funds keičiame žodžiais Common Strategic uh, Framework Regulation. Kad būtų aišku, kuris teisės aktas yra pagrindinis ir tai daroma labiau dėl praktinių sumetimų. Toks horizontalaus pobūdžio pasiūlymas. Ir darbo dokumente taip pat dar pasiūlysime ir geresnį antros straipsnio tekstą, kuriame taip pat užsimenama apie CSF. Tai Ir šiuo etapu mes tiesiog duodame suprasti, jog teiksime savo pasiūlymą, savo teksto pasiūlymą. Dar viso, visi teisiniai niuansai nėra išbaigti, bet iki gegužės 8 mes tikrai tą padarysime, viską suformuluosime ir galėsite jau matyti, kokie yra pagrindiniai CSF aspektai ir, ir kaip tai atsispindės priede. Tai bus įprastinio pobūdžio pakeitimas. Dar leiskite man pasakyti keletą žodžių dėl straipsnių susijusių su partnerystės principu ir valdysena, ketvirto straipsnio ketvirtoji dalis sustiprinome viešojo sektoriaus institucijų, regionų, miestų pozicijas, palyginti su kitais partneriais. Ir numatome nuostatą dėl jų traukimo į vairius procesus. Partnerystės sustarimai, čia aktualus 13 straipsnis, yra pat tikslinam ir patikslinama jų esmė. Norime, kad būtų sustiprintas partnerystės principo taikytas, taikymas rengiantis partnerystės susitarimui, rengiant pažangos ataskaitas. Dėl makro lygmen strategijų yra pakeitimas siūlantis patikslinti bendradarbiavimo veiklos detalės E, dėl jūrų baseinų strategijų, dėl makro ligmens strategijų ir dėl to, kas su tuo susiję. Tai tokie keli dalykai paminėti pradžioje, paminėtini pradžioje. Kaip ir sakiau, lauksime jūsų nuomonės, taip pat kolegų rengiančių pranešimus dėl atskirų fondų nuomonės. Ir Konstancija, gal dabar galėsi pristatyti kai kurios kitus dar nepaminėtus dalykus? Ne, dabar ne. Konstancija, ar norėtumai ką nors pridurti? Ne, ne, mes jokių paslapčių tikrai neturim, dirbam visiškai skaidriai ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu, rengiant tokį pranešimą, kuris numato septyneriems metams sanglaudos politikos gairias. Ir diskusijose mes visada konstatuodavom, kad tai diskusija ne tik apie sanglaudos politiką, bet ir diskusija apie Europos 2020 strategiją, apie Europos klimato tikslus, apie ir apie visus svarbiausius klausimus, kaip atokiausius regionus, demografiją ir panašiai. Tai yra didžiulis dokumentų paketas, kuris nėra tik tai paprastas projektas, bet tai yra tiesiog visos Europos dvasia, jos pobūdį septyneriais artimiausiais metais veikiantis dokumentų projektas. Žinoma, mums reikia ir tų regionų draugų, ir pirmininkaujančios šalies draugų, reikia ir regionų komiteto draugų, ir ypač artimiausiais mėnesiais mums bus labai svarbus tas draugų parama, kad artimiausiais keliais mėnesiais galėtume skaidriai dirbti savo darbą. Na ir dar vienas mm, pastebėjimas dėl pačios strategijos Mes galvojom, ar, ar tai turėtų būti dar vienas reglamentas, ar priedas, kokią formą visą tai padaryti. Jeigu konkrečiai pasižiūrėtume į tą, kaip mes matome savo politiką, tai mes manome, kad bendrasis reglamentas būtų toks kaip stogas, e, E, penkiems fondams ir virš to bendro stogo aš negaliu dar vieno stogelio pastatyti, to, to dar vieno e, reglamento CSF atžvilgių. Todėl mes nutarėme tai daryti priedo formą. Komisijai tai nepatinka, man atrodo. Bent jau jautėsi, kad jie nenori prie, prisidėti prie to darbo, bet mes vis tiek siūlome tai, mes uh, Sūlome atitinkamą pakeitimą dėl CSF. Ir, žinome, reikalaujame tuo gana nemažai pastangų iš savo kolegų pusės, bet ir iš savęs paties taip pat reikalaujam nemažai, nes parengti iki Liepos vidurio tokį dokumentą, dėl kurio jau būtų galima dėrėtis ir balsuoti, yra tikrai nelengva bet man atrodo, kad apsimoka įdėti čia tą darbą, nes tai yra mūsų artimiausių septyniarių metų sanglaudos politikos pamatas. Na ir dar keletas e, konkrečių punktų, kuriuos, dėl kurių pateikėme ir savo pakeitimų pasiūlymus, jie susiję su ypač su lankstumu 61 iki 66 pakeitimų, iki, tai susijęs su 87 straipsniu. Mes kalbėjome daugybėje diskusijų apie tai, apie horizontalų finansavimą, apie finansavimą iš kelių fondų ir panašiai. Tai, ką mes čia siūlome, bus priemonė regionams, e, ar jie nori, kurios pagalba jie galės naudotis tuo multifunkcionaliu prieigos būdų arba ne, taip kaip jiems atrodys tinkamiau. Man atrodo, tai atitinka mūsų pastarųjų mėnesių diskusijų dvasę. Ir tikiuosi, kad jūs galėsite tam pritarti. Pranešėjai po diskusijų irgi susidarė įspūdį, kad mes e, pritarptume atmetimui tos koncepcijos, kurią komisija vadino performance reserve. Veiklos rezultato rezervas, bet mes manome, kad tai netinkamas instrumentas ir norėtume išbraukti šitą performance reserve konceptą iš įvairių straipsnių, iš įvairių konstatuojamosios dalies punktų ir panašiai. Mes norime, žinoma, sukurti kon konkurencingą aplinką geresniems projektams ir tai šitas konceptas būtent tam ir trukdo. Be to, jisai sukurtų didžiulės biurokratinės, didžiulius biurokratinius apribojimus tolesniems projektams. Todėl mes siūlome jį išbraukti. Be to mes siūlome atsisakyti nuorodos į į tai tas makro lygmens sąlygas, tai 21 straipsnis. Makro lygmens sąlygos yra nebejotinai svarbios, taip. Ne jokios, be jokios abejonės valstybėms narėms reikia tvarkingo biudžeto, dėl to visiškai nediskutuojama, bet problema yra ta, kad regionai turi atsakyti už tas klaidas, kurias daro centrinė vyriausybė. Ir mes matome, kad sanglaudos politika yra vienintelis instrumentas, kuris skatina investicijas ir plėtrą konkrečiose regionuose ir šalise. Ir jeigu mes atimsime šį instrumentą iš valstybių, manau, kad padarysime didelę klaidą. Todėl siūlau išbraukti šį konceptą visiškai. Bet to tai nereiškia, kad tie instrumentai, kurie dabar yra, negalės bū, veikti ir toliau. Sakykime, tai yra ir sanglaudos fondo instrumentas ar kiti, bet tai nėra šios, šio bendrojo reglamento bendrųjų nuostatų dalis ir todėl čia tai neatsispindi. Komitete daug diskutavome ir apie ex ante sąlygas pranešėjai įsitikinę, kad ex ante sąlygos gali būti prasmingos, jeigu jos tiesiogiai susiję su sanglaudos politika. Jeigu yra tiesioginio ryšio tarp to, kas yra šalyje planuojama sanglaudos politikos rytyje, ir jeigu tai yra priklausoma nuo konkrečių teisės aktų toje šalyje. Pateikėme ir atitinkamų pasiūlymų, kurie atsispindi 35, 38 ir 65 pakeitimuose, dar 54 taip pat tuo mes aiškiai pabrėžėme, kad šiuose sritise ir atitinkamuose prieduose mes dar turime tam tikrą Na, turime tam tikros diskusijų erdvės ir turime dar pakalbėti apie tai. Finansavimo instrumentai yra nauja dalis, kuri atimiausiame finansavimo laikotarpyje bus daug reikšmingesnė negu prieš tai. Kaip galima juos efektyviau panaudoti, kaip galima efektyviau panaudoti ES lėšas, ypač regionuose, apie tai reikia nuolat galvoti. Uh, Ir aš manau, kad mūsų pasiūlymai kaip tik ir eina tą kryptimį. Mes norime naud... taikyti finansavimo instrumentus, ne tik tiesioginės subsidijas, bet pereiti šiek tiek labiau prie kreditavimo sistemos, kad pinigai būtų naudojami pakartotinai. Manau, kad tai labai svarbi e, labai svarbus punktas ir komisija iš dalies jau atsižvelgia į tokią mintį, bet mums reikia aiškesnių taisyklių, kurios būtų šio reglamento dalimi ir būtų susijusios su finansų instrumentų valdymu. Na ir mes patikėme atitinkamų pasiūlymų, kaip tam būtų galima geriau pasirengti. Ir kai kas, kai kas iš mūsų pasiūlymų komisijos apibrieštyse dingo iš teksto ir sakykime, paties finansinio instrumento buvimas yra neapibrieštas ir atitinkamus pakeitimus mes vėl pakeitė, pateikėme. Jeigu pasižiūrėsite į pirmąjį pranešimo projektą, tai jums gali susidaryti įspūdis, kad mes diskutavome apie daug daugiau dalykų, negu čia atsispindi. Uh, Lambert ką tik teisingai nurodė, kad tai yra tik tai pirmoji dalis, tai yra tik tai pirmieji pakeitimai, kurie įtraukti į šį pranešimą. Tikiuosi, kad iki gegužės 8 dienos mes galėsime atsižvelgti ir visus kitus pakeitimus, juos kažkaip apjungti ir pateikti. Tačiau aiškiai noriu pasakyti, kad supaprastinimo klausimu, kuris mums yra labai svarbus, mes kai kuriuose vietose tiesiog nesame visiškai laisvi, esame dar susaistyti diskusijų parlamente dėl biudžeto tvarkos. Pavyzdžiui, kai kalbam apie akreditavimo instituciją, tai žinoma, galime siūlyti jau dabar kažkokius tai pakeitimų pasiūlymus, bet galbūt tų pasiūlymų visiškai nereikės po to, kai bus priimtas sprendimas parlamente ar susitarimas su taryba dėl biudžeto tvarkos. Taigi mes esame priklausomi nuo tokio sprendimo ir kol kas nieko šią linkme jokių pakeitimų neteikėme. Tikimės, kad Birželio mėnesį parlamentas ir taryba susitars dėl finansinio reglamento ir mes galėsime tuo met atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą ir tikiuosi, kad Liepos mėnesį komitete galėsime balsuoti dėl šio pranešimo ir eiti su savo rezultatu į dėrybas su komisija. Ir tikiuosi, kad mes turėsim galimybę į, įtakoti būsimą sanglaudos politiką. Na ir dar viena pastaba dėl komisijos. Jeigu leisite, komisija be jokios abejonės pastarosiomis savaitėmis ir netgi pastaraisiais mėnesiais tikrai rėmė mūsų darbą, darė tą labai įvairiais būdais, mums aiškino, teikė informaciją ir panašiai. Tačiau diskusijos dėl to teisingo kelio, kurio ieškome, kurį norime rasti būsimai mūsų sanglaudos politikai, dar truputį pritrūko, o komisija, kas dėl lankstumo ar tų makrolygmens sąlygų, dėl kitų principų e, tikrai pašiurpo, kai mes pasiūlėme tai išbraukti. Jie sakė, iškėlė rankas į dangų ir sakė, kas čia vyksta. Bet mes drąsiai galime pasakyti, kad mes siūlome protingus, labai gerai apgalvotus dalykus ir tikiuosi, kad komisija parems mūsų ėjimą šiuo keliu būtų tikrai gerai, jeigu komisija eitų kartu su mumis, kadangi taip sustiprintų mūsų darbą ir aš manau, kad regionai tikrai užsitarnavo bendrų mūsų pastangų. Ypač dėl lankstumo aš jau girdžiu argumentus, ah, tai prieštarautų e, lėšų koncentravimui. O man atrodo, kad priešingai Man atrodo, kad tai yra galimybė, kurią mes suteikiame regionams. Antras dalykas - tai yra pačių regionų suinteresuotumas. Turėtų būti jūsų interesuotumas išlaikyti 2020 strategijos tikslus, pasiekti klimato tikslus, kovoti su skurdu, su nedarbu ir taip toliau. Ir jeigu norime suteikti regionų įvairoviai atitinkamą atsaką, atitinkamą instrumentą, kad jie galėtų lankščiau vykdyti politiką, tai būtent taip reikia ir elgtis. Dabar dėl makro ligmens sąlygų. Tai buvo viena iš tų šventųjų karvių, kurių nebuvo galima paliesti, nes pozicijos išsiskyrė kardinaliai. Tačiau man atrodo, kad jeigu komisija sako, šiaip tai mes to instrumentu nes nenorime naudotis, jis turi būti tik tai kaip atbaidimo priemonė, tai man atrodo, kad geriau reikėtų argumentuoti teigiamai, iš teigiamos pusės, kažkaip tai suteikti šalims paskatą, o negrasinti joms damoklo kardu siekiant savo tikslų. Man atrodo, kad tai ir tam tikra psichologinė uh, priemonė. Jeigu regionai matys, kad jie yra remiami, tai jie elgsis ir kitaip elgsis kitaip, turėdami kažkokių sunkumų biudžete. O jeigu jiems nuolat bus grasinama, kad nepadarius to jums atsitiks tas ir tas, tai žinoma, kad jie bus įbauginti ir jeigu žiūrint iš pedagoginės pusės, tai yra visiškai kontraproduktyvu. Man atrodo, kad šalims ir regionams, kurie yra atsidūrę sunkioje padėtyje, reikia padėti, o ne grasinti. Taigi tikiuosi, kad artimiausiamis savaitėmis mums pavyks padiskutuoti apie tai, pavyks padaryti pažangos ir tikiuosi, o čia jau pastaba daugiau tarybai, kad taryba nemėgins kaišyti pagalių į parlamento teisės teisėkūros darbą ir nebandys visko sudėti į tą finansinio reglamento svarstymo klausimą ir pasakyti galiausiai, kad to ir to ir toj srity jūs gausit tą, tą ir tą ir viskas, visa kita yra ne jūsų dalykas, mes daugiau dėl nieko nesidėrėsim. Ne, mes esame parlamentas ir bendro sprendimo procedūra, mes turime diskutuoti dėl visų klausimų, todėl su tokia tvarka mes nesutiksime ir prašau visų jūsų regionų vardu aiškiai atskirti daugiametę finansavimo programą ir teisėkuros darbą, kurį mes bendrai ne, ne parlamentas prieš tarybą, bet parlamentas kartu su taryba turi dirbti, kurį mes išsikovojame kaip parlamentas tą teisę dirbti tokį darbą savo per Lisabono sustarimą ir tai yra laimėjimas mums visiems. Ir mūs, mes esam išrinktas, išrinktas parlamentas ir turime siūsti aiškę žinę piliečiams ir regionams, kad mes dirbame jų labui ir mūsų pastangos turi būti, jas turi būti žiūrima rimtai ir negalima, kad mūsų pastangos būtų nubrauktos kitomis dėrybomis, uždaromis dėrybomis dėl kažkokiu tai finansinių reglamentų, kur viskas yra nutariama iš anksto ir už uždarų durų. Ačiū. Thank you, Konstancija. We now move to shadows and Ivars Godman. Dabar suteiksiu žodį šešėlinės prašyms Ivars Godmanis pirmas. Labai ačiū, nervinuosi, nes e, man atrodo, kad mes vis dar nepradedame svarbiausios darbo dalies, nes e, svarbiausia galų gale viską nurems pakeitimai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, mūsų pranešėjai atliko puikų darbą. Pažvelkime į pateiktuosius pakeitimus. Visuose juose, mano nuomonė, yra atsižvelgta į mūsų mintis, tačiau e, nežinau ar į visas mintis. Norėčiau išleikšti keletą e, minčių. Antras pakeitimas Pranešėjai sako, kad valstybėms narėms nebus leidžiama nepriklausomai e, su regionu ar vietos valdžia sudaryti partnerystės susitarimu pagal visus e, teisinius ir kitus dalykus. Todėl labai svarbu galvoti apie daugia sluoksnį valdymą. Antras dalykas, aš e, remiu tą veiklos rezervą. Ir kaip aš jį suprantu, jeigu mes e, leisime tam rezervui pasilikti, reikės kovoti su komisija. Atsiras e, tokių administracijų, kurios įgyvendamas projektus rinksis lengvesniuosius, o nesunkesnius. sunkesnius E, ir atrodo viskas labai lengvai, galim pradėti nuo sudėtingesnių dalykų ir vienoje valstybėje ir paskui galim pereiti prie lengvesnių kitoje šalyje ir pri, tada pridėtinė vertė bus labai nedidelė. E, labai rimtas dalykas yra septintame pakeitime pateiktas pasiūlymas. Ten yra kalbama apie kondicionalumą susijusiu su stabilumo ir augimo paktu į tai bus atsižvelgta, bet mesgi kalbame apie sąsąją su sanglaudos fondu, įsisavinimo gebėjimus ir panašiai. Tokį pakeitimą aš remkiu šimtų procentų, nes kitaip mes eitumėm iš kitos pusės. Ir šiuo reglamentu mes pakeisumėm tai, ką turi. Um, valstybių narių parlamentai pasirašyti ir ratifikuoti iki šių metų vidurio. Komisija tik turėtų kelti klausimą, kaip tai bus galima įgyvendinti. Nes jeigu aš būčiau oponentas, aš prašyčiau, kad būtų paaiškinta, kaip augimo ir stabilumo paktas, kaip keliama sąlyga bus susijęta su sanglaudos fondu, subsidijomis ir panašių dalykų. Nes e, galiausiai priemonė apginti šį labai konkretų ir gerą pasiūlymą e, būtų būtent e, paaiškinimas, kaip e, susisieja e, E, sanglaudos politika, stabilumo augumo paktas, įsisavinimo gebėjimai ir panašiai. E, labai drasus dalykas 44 pakeitimų siūlomas išbraukti visą makroekonominį kontidzialumą. Aš e, galiu tik pasidžiaugti, kad mano frakcijoje yra parlamentarų sakančių ne Taip negalima elgtis. Aš e, negaliu sakyti, kad šimtų procentų bus e, balsuojama taip, bet e, mūsų nuomonės tikrai išsiskirs. Aš liberalus šiek tiek džiaugiuosi. Ir paskutinis labai rimtas pastebėjimas. Aš kaip biudžetininkas atlikau daugybę įvairiausių skaičiavimų, nes aš gerai biudžeto komitetui priklausau ir ponui Nistelroj bei kitiems regionų, regijų komiteto nariams. E, norėjau e, išsakyti komentarų dėl vokų apskaičiavimo. Būtina suprasti svarbiausią dalyką. Labai svarbu, kad diskusijos čia parlamente ir taryboje e, vyks apie e, vokų apskaičiavimą šiandien ir vėliau. Mano e, e, pateiktoje prezentacijoje jūs turbūt e, matote, kad kokie yra mano skaičiavimai ir jie sutampa su tarybos skaičiavimais. Bet galiu pasakyti, kad pirmiausia, netiesa, kad valstybėms narėms negalima suteikti metodikos, pagal kurią jie galėtų apsiskaičiuoti biudžetus kitam daugiamečiam finansiniam planui. Komisija jau yra pateikusi daugybę pasiūlymų dėl vokelių. kelių. Ir praėjusiu metu Liepos mėnesį yra aiškiai pasakyta, kiek pinigų bus skiriama mažiau išsivyščiusiems, labiau išsivyščiusiems regionams pereinamiesiems laikotarpiams. Ir e, lygiai taip pat pagal šalių, kurios yra suskaltos regionus um, dydį yra padalinti tie vokai. Ir tai netitinka dabartinio 2003 metais priimto reglamento e, priedo pirmosios dalies. Mes e, antroje ir pirmoje dalyje kalbame viršutinės ribos nustatymą, o trečioje dalyje kalbame apie pakoregavimą. Reikia labai aiškiai pasakyti, nėra jokių skirtumų. Visos valstybės ir visi regionai, skaičiuojant vokus, turi būti e, traktuojami vienodai. Nereikia e, kažką, kažko kaltinti dėl to, kad yra kitaip skaičiuojami vokai tam tikroms valstybės ar timtuojas regionams. Pirmiausia, mes turime suprasti, kad informacijos nėra pakankamai. Turbūt E, susirūpintume smarkiai pamatę, kad mažiau išsivystę regionai gaus 20 procentų mažiau, o labiau išsivystę 47 daugiau. Jeigu suskaičiuotumėt lėšas skiriamas vienam asmeniui, tai paaiškėtų, kad mažiau išsivyščiusiuose regionuose šiais eurais bus skiriama vienam asmeniui daugiau per metus, negu buvo iki šiol. Tuo tarpu labiau išsivystę regionai gaus tik 0,2 euro vienam asmeniui daugiau per metus, negu buvo iki šiol. Viską reikia skaičiuoti ir e, e atsižvelgiant į valstybės skaitą, pereinamą etapą ir bent jau 17 regionų bus skirta 71 milijonus, o 3 regionai iš karto išvengė to pereinamojo etapo ir perėjo prie geriausiai išsivyščiusių regionų. Dabar mano pasiūlymas būtų toks pritaikius tokią metodiką, vokai yra suskaičiuojami visiškai teisingai, bet problema yra viršutinių ribų nustatymas. Viskas yra aišku, nes bendrai pinigų yra minus 5,1 procento, išbraukiant pereinamojo laikotarpio priemonę. Bet akivaizdu, kad kai pinigų skiriama 5,1 procentų mažiau, tai finansavimas bus mažesnis. Ir dabar aš perinu prie savo pasiūlymo esmės. Šiame reglamente tiesiogiai apie tai nebus kalbam, bet mes e, turim apie tai diskutuoti tarp 10 ar 11 punktų, kurie bus pasiūlyti. Ir mano mintis yra esminė. Paaiškinsiu. Jeigu esate didelė valstybė, kurioje yra e, skirtingų regionų, mažiau išsivyšysių, perinamo laikotarpio regionų ir labiau išsivyšysių, tai uh, E, reikia taikyti kompleksinę formulę. Jūsų valstybė yra labai sudėtinga, jūsų ekonomika yra tokia kompleksiška, kad 5,1 procento nieko nereikš. Ir tą galėtumėm pasakyti apie Italiją, Ispaniją ir tas didelė šalis. Bet jeigu jūs esate maža valstybė ir nelabai gera valstybė ir, ir jūs te priliksate vienam regionui, tai tada uh, tas 5 procentų sumažinimas labai smarkiai pasijaus kas bus mm, traktuojamas kaip mažiau išsivystęs regionas ir gaus 25 procentais mažiau iš dabartinių, galėtume paklausti. Mano pasiūlymas yra toks. E, viršutinė riba turi būti mažesnė, nes pinigų yra mažiau. Bet komisija pateikė dar vieną dalyką, kurio aš niekada neparemsiu. Dabartinė viršutinė riba skiriasi nuo 3,2 iki 3,7 procento. Tai yra tam tikras diapazonas. Jeigu jūs esate neturtingas, tai galite e, ir turite tik 40 procentų BVP vidurkio, tai gausite 3,7. Jeigu jūs 75 procentus BVP vidurkio turite, gausite 3,2. O komisija staiga pritaikė visiems vienodą sumą. Jeigu aš teisingai supratau, cituoju komisiją, kas, ko siekiama įvedant lankščią viršutinę ribą. kad būtų galima suprasti tikslus, deramai koncentruojant sanglaudos finansavimą ir mažinant skirtumus e, vidutiniam finansavimui per asmenį, e, vienam asmeniui, e, viršutinė riba yra e, taikoma skirtingai. Aš nežinau, kodėl komisija tai pasirinko. Aš negaliu prašyti daugiau pinigų, nes aš esu biudžetininkas ir nieks man daugiau neduos. Bet Komisija išlaiko tą viršutinės ribos diapazoną. Tai gali būti 2,5, 2,2 ar 2,7, bet pinigų tai reikš tiek pat. Ir tada atsiras daug būkštavimų, bent jau kaip aš suprantu, nes galų gale reikia sanglaudos principo. Jeigu jūs nepakankamai gerai įsisavinat lėšas, jeigu gerai įsisavinat, tai jokių problemų, bet jeigu esate tingus, tai nieko gero nebus. Bet jeigu 2,51 būtų nustatyta viršutinė riba, tai jau būtų nukerpama didelė pinigų suma visai eiliai valstybių. Tai nėra pats geriausias dalykas ir mano pasiūlymas konkrečiai būtų toks, o ne kitoks. Aš noriu labai padėkoti pranešėjams. Aš žinau, kad jie parinkė gerą dokumentą. Nežinau, ką jie dar pasiūlys, bet E, galvojant apie komisiją, aš manau, kad su jais reikės gerai pakovoti. Aš nežinau, kaip bus galima e, pasiekti mums savo rezultatų, bet komisijos pozicija yra kitokia. Mes visi turim būti vieningi ir išlaikyti savo poziciją kartu. Ačiū. Thank you very much, Elizabeth Schroeder. Äh, äh, Dėkoju. Aš noriu padėkoti pranešėjams. Aš suprantu jų strategijas, kai skaitau šį dokumentą. Mes darbo, darbo grupėje iš dalies jau aptarėme tuos dalykus, ypač kai kalbama apie CSF. Man kyla abejonių. Dar nesu iki galo apsisprendusi, ar tikrai gera mintis yra uh, CSF vertinti taip aukštai, kad jį reiktų įtraukti į reglamentą. Tai labai jau toks sus, pernelik didelis sustiprinimas. Šitaip mes atsisakome lankstumo per artimiausius septynerius metus. Man atrodo, būtų buvę geriau buvo rasti kažkokį tai kitą procesą, kaip mes derinsime, kaip mes naudo taikysime tą CSF ir kokia procedūra vyks tarp parlamento ir komisijos tam, kad CSF būtų lankstus instrumentas ir turinio prasme lankstus instrumentas septynė, per septynerius metus. Mes nežinom, kas bus po septynerių metų. Kai mes anksčiau rengėme prane, atitinkamą reglamentą, mes net neįsivaizdavome, kas bus, kil, kad kils krizė, kad reikės tokių priemonių ir panašiai. Todėl aš dar kartą siūlau pagalvoti apie tai, ar verta įtraukti į tą priedą, o tai reiškia, kad ir į patį teisės aktą, tą CSF. Aš, žinoma, esu atvira visiems argumentams, bet man kyla abejonių. Kitas dalykas, kuris man atrodo šiuose pasiūlymuose įdomus, tai yra 87 straipsnis ir tie pasiūlymai. Tai programavimo klausimai. Komisija siūlė labai griežtą dalyką, e, kad integruota politika būtų vykdoma vietos lygmenių ir kad programos na, būtų tada vykdomos daug biurokratiškiau. Ir kiek matau, Lambert ir Konstancija ieškojo čia geresnio sprendimo, labai stengiasi jį surasti. Taip pat mačiau, kad jie siekė sugalvoti tas prioritetinės ašis ir pati idėja, man atrodo, nebloga, bet nemanau, kad visos problemos jau yra tuo išspręstos. Manau, kad reikia toliau, tolesnių diskusijų. Taip, prioritetų ašys yra viso reglamento toks kertinis akmuo, bet klausimas yra, ar tą kertinį akmenį reikia taikyti visur, o gal vertėtų pagalvoti kitaip gal galima kitokio pobūdžio lankstumo siekti. Man yra, lieka neišspręstas vienas klausimas. Pranešėjai sako, kad prioritetų ašys skirtos siekti tik tai vieno tikslo - lankstumas fondų ir regionų atžvilgių. Tai yra, kad programavimas būtų paprastesnis ir panašiai. Bet visuomet ašys siek, yra skirtos pasiekti tam tikro tikslo, o integruotas požiūris tai reiškia, kad ne tik tai, kad viena ašis yra skirta siekti vieno tikslo, bet tai reiškia, kad visa programa turi būti integruota, taip pat ir mažų lygmenių integruota. Uh, kad tai yra, turi būti gerai skirta ir vietos kažkokioms tai raidos grupėms ir panašiai. Ir čia šita problema dar yra aiškiai neišspręsta. koncepcija performance reserve išbraukti, man atrodo, nėra protinga, nes mes tokiu būdu išbrauksime visą tą, visas sankcijas e, ir reikia žiūrėti tai atsargiai, nors iš principo mes tokiai strategijai pritartume, jeigu tai būtų pozityvus požiūris. Tai reiškia, kad būtų geresnis programų vykdymas ir geresnė kokybė. Taip, ir šiaip man atrodo, kad kai kuriais atžvilgiais e, išdalyjimas būtų susilpnintas. Sakykime, tas vardinimas A punkte ir dar nuoroda Mm, man netrodo tinkama. Vietos žodis, tas local ir miestai, tų žodžių įtraukimas, kai kažkada mes diskutavome dėl ankstesnio reglamento, buvo mūsų kovos e, objektas, mes labai daug kariavome, kad gautume šitos žodžius ir dabar jūs siūlote juos išbraukti ir aš griežtai pasisakau prieš partnerystė tokiu būdu yra susilpninama. Kita vertus, galima aišku diskutuoti, galbūt čia tik tai žodžių klausimas, bet aš manau, kad taip mes susilpniname šį aspektą, o to tikrai nesiekėme. Iš kitos pusės daug kur yra nuoroda į penktą punktą - partnerystę. Bet jeigu mes partnerystę pačią susilpninam, tai tada ir tos nuorodos į partnerystę tampa atitinkamai menkos. Tokie būtų mano esminiai pastebėjimai, visi šie, visi pakeitimų pasiūlymai vienaip ar kitaip yra susiję su tuo, ką aš čia sakiau ir reikia ieškoti bendrų sprendimų. Aišku, viskam mes pritarti negalime, ką jūs siūlote, tačiau šiaip strateginį tą mąstymą, tokį, tą mąstymo kryptį su paprastinimo linkme mes remiame. Bet aš manau, kad galima dirbti dar geriau. Uh, Ačiū. Ožiko Vlasako nėra, tad Jonas Tomašek dabar. Madame la Présidente, merci. Pone pirmininkė, ačiū. Visų pirma, dėkoju abiems pranešėjams ir kitiems, kurie padėjo e, parengti dabartinį darbo rezultatą. Mūsų grupė GUE NGL teiks pakeitimų papildomų e, pasiūlytam pranešimui. O aš bendrai galiu pasakyti, kad bendrai mes e, sutarėme, pritarėme pirmajai pakeitimų serijai. Ir, kaip sakė ponas Niselroj, yra labai svarbu pabrėžti mūsų komiteto politinę poziciją. Esmė yra ta, kad mes turime išsaugoti visą eilę pagrindinių bendrųjų principų E, svarbių regionų plėtros e, sričiai. Aš galiu vis tik pasakyti, kad mano nuomonė komisijos pateiktasis pasiūlymas e, labai gerai suderinta su ES 2020 makroekonominė strategija, kuri yra sukurta ES valstybėms narėms ji negalės būti įgyvendinta tokia, kokia ji yra dabar regionuose. Regionams irgi reikia tam tikro e, paskatinimo, kad jie patys susikurtų savo plėtros strategijas. Tačiau aš e, sutinku e, su pranešėjos pasiūlymu, kad reikia išbraukti makroekonominio sąlygų straipsnį Ir suprantame, kad sanglaudos fondai yra skiriami valstybėms narėms ir e, regionams. E, regionai negali e, tų įsipareigojimų, kurie yra prisijėmę e, savo valstybių ar kitų valstybių narių atžvilgių biudžetinių požiūrių. Aš džiaugiuosi, kad mūsų komitetas e, beveik vienbalsiškai e, atsisakė E, priimti veiklos rezervo koncepciją. Dėl ex-ante sąlygų. Manau, kad šiuo požiūriu labai svarbu, kad mūsų komitetas e, pateiktų pakeitimų priedams, ypač ketvirtajam priedui, e, kuriame yra minima apie e, faktą, minimas tas faktas, kad kai kurios sąlygos peržengia atitinkamos direktyvos nuostatas. Mes e, vis dar kalbame apie sąlygas, kurios galėtų būti pritaikytos regionams ir e, sąlygas, kurios įeina labiau į valstybių narių kompetenciją. 14 straipsnėje reikėtų e, išbraukti tai, kas būtų taikoma regionams, o Europos komisija tai aptarė Europinio semestro rėmose. E, Porą žodžių dėl ultraperiferinių regionų. E, mes e, žinome, kad yra pateiktas prašymas specialiam e, ekonominiam vokui šioje srityje, bet mūsų komitetas išbraukė šį pasiūlymą ir aš dabar lauksiu antro pakeitimų paketo ir tikiuosi, kad šis pakeitimas bus išbrauktas ir uh, mūsų frakcijai būtų nepriimtina, nei man pačiam, kad e, pakeitimai, kurie jau buvo e, pateikti dabar, būtų teikiami iš naujo. Aš e, šįryt priėmiau šįryt pamačiau, kad partnerystės susitarimus turėtų pasirašyti valstybės narės, o regiono administracija tarpusavyje e, turėtų e, tartis su kitais regionais ir kitais partneriais, nebūtinai valstybių narių lygių. Aš manau, kad toks pakeitimas yra nepriimtinas. Ir, ponė pirmininkė, paskutinė pastaba. Aš tikiuosi, kad mūsų komiteto pranešėjos e, pozicija bus apginta per visą procesą ir mes išlaikysime tą gana tvirtą poziciją E, komisijos ir tarybos akivaizdoje. Ačiū. Uh, uh, to... Ačiū. Dabar periname prie kalbėtojų sąrašo. Pirmiausias sąraše yra Valdžiukas Vlasakas. Uh, yes, I will, I will stick to the, uh, to Ačiū, aš taip pat kalbėsiu angliškai, kadangi tekstas yra parengtas anglų kalba. Pirmiausiai noriu pasakyti, jog manyčiau, kad paskutinis etapas mūsų darbo dar tik prasidėjo ir noriu pasveikinti mūsų pranešėjus už jau parengtą teksto projektą. Daugelis elementų yra labai svarbus, bet, kaip suprantu, e, Konstancijas mintis, e, pagrindinis reglamentas e, čia yra svarbiausias. Jis ar jo nuostatos taip pat turės įtakos ir mūsų komiteto pozicijai dėl viso šių reglamentų um, paketo. Ir, ir tai, ką mes čia nuspręsime, taip pat turės įtakos, pavyzdžiui, tam, ką mes pasakysime dėl um, kaimo plėtros fondo ir kitų aspektų. CSF statusas be abejo yra labai reikšmingas dalykas. Yra pasiūlymas dėl bendro visų penkių fondų e, planavimo ar programavimo. Ir yra taip pat dalis skirta CSF e, aprepčiai, čia patenka sanglaudos sritis, o taip pat dar yra tas penkių fondų veiklos planavimas. Tačiau ar čia eina kalba apie bendro pobūdžio dokumentą, ar apie jų konkrečias, konkrečias reglamentuojančias nuostatas. Mes prašėme jų teisinio teksto. Teisinis tekstas reiškia e, įsipareigojimo, įpareigojimo pobūdžio taisyklės. Komisija siūlo deleguotosius aktus. Ir vėl ta tipinė ar specifinė situacija susidarė, kai komisija siūlo tekstą, kurio pobūdis toks ir jis suformuotas taip, kad jis tikrai negali būti vertinamas kaip um, įpareigojamo pobūdžio teisės aktas, e, rimtas teisės aktas. Tad mūsų keliai dabar alternatyvos yra du arba du žingsnius turime padaryti. Turime pasakyti komisijai, kad tai nėra teisinio pobūdžio tekstas, tai tik informacija, kur yra pateikiama, tam tikros gairės ar principai. Tuomet sutinkame su komisija arba sutinkame vis dėlto su pranešėju ir pasiliekame prie savo požiūrio ir bandome įtraukti į tekstą kai kuriuos konkretesnius dalykus ir suformuluoti jį kaip teisės akto rimto projektą. Nes negalima po vienu ir to pačiu pavadinimu imti formuluoti visai jo netitinkantį tekstą. Penki fondai yra kaip dabar tą, tuos programavimo aspektus, planavimo aspektus e, praktiškai gyvendinti. Man rodos, e, to tikslo per artimiausius keliarius metus nepasieksime, nes vis labiau kalbam apie integruotą į požiūrį, galbūt sektorių atžvilgių tai pasiteisins, bet vis dėlto pastangų reikia didesnių. Ir reakcija iš mūsų pusės galėtų būti tiesiog naujo teksto siūlymas. Nes tas variantas ar redakcija, kurį siūlo komisija, yra tikrai labai naudingas, bet tai nėra teisinis tekstas. Jis yra tik tai e, informacija, gairės. Aš gal neoficialiai, ne, neformaliai pasakysiu, kad, kad komisija. Komisija pasispendė iš tikrųjų savo pastus. Ir dabar yra du lygmenys veiklos iš tikrųjų išskiriami. Dabar reikėtų atsižvelgti galbūt į to teksto vertę, bet nevadinti jo teisiniu tekstu. Kitas dalykas, norėčiau paremti tą mintį, kad CSF atsispindėtų priede, bet be abejo atsižvelgiant į fondų papildomumo principą. Ir man atrodo, kad pasiekmes to teisinio teksto bus būtent tokios, kad sukursime um, multifondų sistemą, daugelybę fondų sistemą. Dar dėl partnerystės sustarimų ar partnerystės starčių čia net nekalbam, nekalbame apie Elksenos kodeksą, apie tai vyko labai audringos diskusijos taryboje, kas turėtų būti įtraukta į Elgesio, Elksenos kodeksą partnerystės sustarimų kontekste. Man atrodo, kad reikia pasilikti savo šiek tiek laiko dar apie tai pakalbėti, bet, kaip suprantu, pranešėjus jis siūlo tam tikrą seką veiksmų. Pirmiausiai sudaromas partnerystės sustarimas, kai jau dėl jo sutariama, kai jis pasirašomas, patvirtinamas, pereinama prie veiklos programų kūrimo. O tai reiškia, kad nebeįmanomas tas variantas, kad tuo pat metu yra rengiamas ir partnerystės sustarimas, ir veiklos programos, nes partnerystės sustarimas yra pagrindas visako. Ir tai jau yra kitoks požiūris, negu kad e, kokį pristatė komisija. Turim tą aiškiai suprasti. Mes sustipriname partnerystės sustarimų um, vaidmenį šitam kontekste. Dar keletas smulkesnių pastabų. Pranešėjų paprašysiu paaiškinti, ką e, jie nori pasakyti, kalbėdami apie finansinės priemonės ir minėdami tematinės ir specifinius, tematinius ir specifinius tikslus. Tematinį man aišku, bet kas yra specifiniai? Man atrodo, reikėtų patikslinimo. Toliau dėl 17 straipsnio. Pakeitime, patiks, pacituosiu, siūlote, kad komisija turėtų vertinti informaciją ir taip toliau. Ir tvirtindama programą, ji gali priimti sprendimą sustabdyti bet kokius tarpinius mokėjimus, e, atitikdama ar atitinkant e, fondų, fondams taikomas specifines taisyklės. Bet ten nėra numatyta sustabdymo galimybė. Tad ką jūs čia turite galvoje? Pavyzdžiui, sanglaudos e, fondams yra tokia taisyklė ir pagal Mastrichto sutartį taip yra numatyta, bet šiuo atveju nelabai suprantu, ką čia turite omenyje. Taigi norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šitą vietą. Ir ačiū taip pat už tai, kad įtraukėte kriterijų sąrašą dėl tam tikrų regionų, dėl, dėl urbanizuotų regionų, pavyzdžiui, identifikavimo nes mums įdomus ne patys miestai, bet visas urbanistinis regionas aplink. Ačiū ir dabar ponia Kornelija Ernst. Ja, recht vielen Dank, es ist schon viel. Ačiū. Jau buvo pasakyta daug tikrai pagirtinų dalykų apie pranešėjų tekstą ir aš daug kuriais atžvilgiais pritariu tam, makroekonominės sąlygos, kad jų, makrolinės sąlygos, kad jos turėtų būti išbrauktos, viskas dėl to sutinku. Ir ten dar yra vienas toks punktas, kuriame kalbame apie tokią bendrą idėją susijusią su rezultatais ir vertinimas pagal rezultatus. Na, man tai netrodo blogai. Dabar 46 pakeitimas dėl partnerystės susitarimų, kad yra numatyta daugiau laiko programoms, man atrodo, tai yra geras pasiūlymas. Man labai asmeniškai e, džiugėsi sukėlė demografinio faktoriaus įtraukimą, tai mums yra labai svarbus klausimas. Ir e, PVM klausimas taip labai gerai. Eks ante sąlygos reikėtų dar gerai pagalvoti dėl jų, ar tikrai jos apsim, apsimoka tai įsivesti. Aš suprantu, ko jūs norite, kad tai būtų susijęs su sanglodos politika, uh, E, ir kad tik tai sanglaudos politikos atžvilgių tos sąlygos galiotų. Bet ar tai veiks? Gal reikėtų imtis visiškai, kit, imtis visiškai kitokių dalykų, visai kitokio požiūrio laikytis? Kaip padaryti taip, kad vienu atveju tai galiotų, kitu atveju ne? Reikėtų kažkaip diferencijuoti komisijos pasiūlymus. Man atrodo, kad šita formuluotė dar turėtų būti diskutuojama. Aš nemanau, kad šita formuluotė yra nuosekli miestų sąrašas, miestų dimensija, na nežinau, nelabai suprantu, kas čia tuo turėta omeny, ar tai čia bus kriterijų sąrašas, ar miestų sąrašas, ką jūs įsivaizduojate. Nesu labai pozityviai nusiteikusi, bet čia daugiau yra mano klausimas, nes nežinau, ką jūs turite omeny. Toliau prioritetinės ašys atsižvelgiant į tikslus, pritariu poniai Šrioterį, jau išvardino visas problemas, aš manau, kad apie tai dar irgi reikia diskutuoti ir noriu tą pasakyti. Antras dalykas, Antrajame skirsnyje aš galbūt pakalbėčiau daugiau apie kvotas, apie teminius tikslus. Tiksliau, aš išbraukčiau visus šios punktus ne, ir, ir viską formuluočiau bendru. Instrumentai, finansavimo instrumentai, kitas klausimas. Ko mes iš tikrųjų norime? Ši diskusija dar turi vykti. Mes turime savęs klausti, ką konkrečiai mes turime omeny, kalbėdami apie tuos finansavimo instrumentus. Uh, tą reikėtų tiesiog aiškiau suformuluoti ir apie tai dar diskutuoti. Bet šiaip bendrai paėmus, man dokumento idėja patinka, manau, kad, yra, kad tai yra geras darbo dokumentas ir sveikinu jo rengėjus. Dėkoju toliau Vladimir Mainka. Ďakujem, pani predsednička. Je to moje prvé vystúpenie na vašom výbore. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmą kartą E, pasisakau šiame komitete. Iki šiol priklausiau biudžeto komitetui, aštuonerius metus ten dirbau ir buvau atsakingas už 2010 metų biudžetą. Visų pirma, noriu pasveikinti pranešėjus atlikus tokį darbą, kadangi šis dokumentas parengs puikia dirba ateities darbui. Prieš keletą metų Europos komisijos atstovai dalyvavo biudžeto komiteto posėdėje ir pareiškė, kad reikės mažinti valstybėms narėms skiriamas lėšas 10 procentų dėl prasto įsisavinimo gebėjimo. Tuo metu aš buvau vieno miesto meras ir buvau sukaupęs nemažai patirties. Žinau, kad prireikia dviejų metų, kad nors kiek gautum lėšų iš komisijos, nes biurokratijos mastas yra milžiniškas. Biudžeto komitete mes nemažai apie tai diskutavome ir biurokratiją optimaliai sumažinome. Tačiau vėliau e, ta demokratinė našta perėjo ant valstybių narių pečių valstybės narės taiko skirtingas taisyklės fondų panaudojimui ir skirtingą jų kiekį. Todėl mes pradėjome galvoti, kad reikia mažinti administracinę naštą ir pasistengti suvienodinti taisyklę šioje srityje. Ponas Godmanis savo pasisakymę paminėjo kad mes lėšas arba gerai įsisaviname, arba esame tingus jas įsisavinti. Bet svarbiausias dalykas yra taisyklės, kurios yra taikomos e, įsisavinimui lėšų. Aš dabar e, esu vieno iš Slovakijos regionų vadovas ir aš žinau, su kiek sunkumu susiduria žmonės norėdami gauti lėšų iš ES. Pavyzdžiui, sakykime, E, vienoje ar kitoje, e, viename ar kitame regione yra tiltų. Staiga e, prasideda potvinis ir be abejonės tiltų modernizavimo projektas nukenčia. Jeigu gauni ES fondų, kuriuos reikia bendrai finansuoti, mums reikia prisidėti dar ir savo lėšomis, tai dėl e, potvinio reikia veiklą pakoreguoti. Ir tada patenki į tokias, aplink, į tokias sąlygas, kai e, atsiranda nepagristų kaštų. Ir e, kai kurie tų kaštų negali būti padengti iš ES lėšų. Ir tada iškyla bendro finansavimo sistemos problemų, uh, ir vėlgi biurokratijos problemų. Mes turėtumėm kartu stengtis tokias problemas išspręsti. Aš labai noriu e, aktyviai dirbti jūsų komitete ir tikiuosi, kad mes gerai parengsime pagrindą tolesniam finansų perspektyvui. Panas Alen Karek. Oui, merci, euh, madame la... Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti Konstans ir Lamberui už e, atliktą darbą, kaip jau kolegos padarė. E, Visų pirma, atitikimo. E, tu klausimai, kuris aš sutinku. Man irgi atrodo, kad yra visiškai nepriimtina, e, kad yra priimamas, priimamas deleguotas aktas ir jis įeis į kitą reglamentą, mums neprisidedant prie to, čiagi reikia siekti bendros sprendimų prieimimo. Aš taip pat sutinku, e, kad veiklos rezervas yra tikrai negera mintis ir reikėtų tokį pasiūlymą išbraukti. E, komisijos pasiūlymas dėl eksantės sąlygų. Manau, kad tai palengvintų e, fondų įsisavinimą, tačiau taip pat esu nuomonės, kad reikėtų labai griežtai riboti fondų intervenciją ir nekurti papildomų administracinių kliūčių. E, bendrai pasiūlymas, man atrodo, yra labai įdomus. Tačiau nuo pat pradžių kai kurie mano kolegų Aš, aš pats pasisakau už makroekonominės sąlygas, jūs tą puikiai žinote, bet girdėjau kolegas ir Konstanca ką tik sakė, kad tos makroekonominės sąlygos gali e, tarnauti kaip bausmė regionams, kurie nesilaiko biudžetinės drausmės e, taisyklių, nes už tai yra atsakingos valstybės. O aš vis tik tai išlieku įsitikinęs, kad sanglaudos politika neturėtų būti visiškai e, E, atsieta nuo bendrų valstybių pastangų. Manau, kad reikėtų apie tai daugiau pagalvoti. E, pranešėjas 20 straipsnėje išbraukė trečią ir ketvirtą pastraipas ir sako, kad nereikia finansuoti lėšų, kurios duoda menkus rezultatus ir tai reikėtų padaryti per kitą e, programavimo laikotarpį. Aš manau, kad šias pastraipas vis tik svarbu išlaikyti, kad mes E, išlaikytume veiklos e, esmę, nes tai yra reikalinga. Galbūt reikėtų tas pastraipas performuluoti, kad išvengtume, jog sankcijos netaptų e, automatinės ir radikalios. Taigi aš laikausi tokios pozicijos ir aš ją ginsiu. Baigdamas galiu pasakyti, kad mes kalbame apie koordinavimo su makroregionais mechanizmą. Aš pats apie jį nemažai galvoju ir manau, kad reikėtų uh, E, numatyti tam tikrą e, makroregioninės strategijos programų prioritizavimo sistemą. E, taip mes galėtume leisti investicijas į integruotus regionus ir galėtume apginti makroregioninės strategijas geriau. Taigi tiek aš pastabų norėjau pasakyti šiame diskusijų etape. Tikiuosi, kad dar turėsime progų daugiau padiskutuoti su pranešėju ir kitais. Could... Labai ačiū. Tomasz Poręba, prašom. Dziękuję bardzo za e, możliwość wystąpienia. Labai ačiū už galimybę pasisakyti, pirmininkė, ponios ir ponai. Jau keli mėnesiai dirbame dėl šio dokumento ir Darbas mūsų labai svarbus, bet kelia nerima kai kurie dalykai. Sužinojame, kad bendrios politikos galutinis sprendimas dėl šito dalyko nieko, mes nieko negalėsime nuspręsti, tol ko nepriimsime daugiametės finansinio reglamento, nes neturime tam finansinio pagrindo, kuris yra iš esmės paramos srity yra svarbiausias dalykas. Paramos politika yra labai svarbus dalykas, bet dabar tai yra toks lengvas tikslas toms šalėms, kurios labai mėgina sutaupyti savo biudžete, todėl finansavimas gali sumažėti. E, biudžeto sumažimas, kvotų įvedimas tai yra tie dalykai, kurie kelia didžiulį susirūpinimą mūsų e, komitete. Ir į šiuos dalykus reikia atsižvelgti kad politinis, nes politinis kontekstas mūsų darbė yra esminis dalykas. Na, dabar grįžkime prie pranešimo. Aš, aš noriu išreikšti savo pagarbą ir savo e, sužavėjimą tuo darbu, kurį nudirbo pranešėjai. Pasiūlyme yra labai daug gerų momentų. Labai gerai buvo, kad, kad buvo pasiūlyta išbraukti makroligmens sąlygas, kad buvo išlaikytas BVP tai yra PVM e, kriterijus. Ir e, labai svarbu, kad būtų sustiprintas makroekonominių programų vaidmuo ir makroregioninių programų vaidmuo, kad būtų pagerintas bendradarbiavimo tarp regionų galimybės, nes tai sustiprina visą Europos Sąjungą. Mes kaip ECR teiksime savo pasiūlymus, pakeitimų pasiūlymus. Mums kaip, sakykime, nepatinka sumaž... limito ribos sumažinimas iki 2,5 procentų, tai tikrai nepadės toms valstybėms, kurioms dabar tenka kovoti su finansinės krizės pasiekmėmis. Dėkuoju par pranešėjams, dauguma pasiūlymų yra tikrai labai geri, pritariu jų dvasiai ir tikiuosi, kad jūs galėsite atsižvelgti į mūsų pasiūlymus, o mes siūlysime tokius e, pakeitimus, kurie bus naudingi visam tam pranešimui ir tam, kad galų gale galėtume jam pritarti. Toliau kolegė Manesku, sako pirmininkė. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau mai întâi să... Corilor Constanțe și Lambert, care... Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjams. Jūs tikrai labai reikšmingai patobulinote šį dokumentą ir aš didžiai dalimi sutinku su jūsų pozicija. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į PPP, e, į viešojo ir valstybinio sektoriaus partnerystę. Jeigu pasižiūrėsime į 54 punktą. Pagal dabartinį komisijos skaičiavimo metodą, būtent tokiai partnerystiai dabar tenka kaip tik mažesnė dalis, nes skaičiavimo metodas yra toks sudėtingas, kad jinai nuolat dėl to patiria nuostolių. Komisija dabar teigia, kad ant artimiausių laikotarpių bus skaičiuojama remiantis dviem e, mokesčių skaičiavimo bazėmis, o tai reiškia teisinį užtikrintumą. Dabar reikia ieškoti kažkokio kitokio sprendimo. Reikia skaičiavimo metodą paaiškinti taip, kad būtų visiškai aišku, pagal ką, kuo remiantis bus skaičiuojama. 54 straipsnio 1a punktas. Turi būti aiškiai nustatytos taisyklės, kad žinotume, kad taisyklės galioja ir tiems projektams, kurie yra vykdomi viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindų ir valstybiniai projektai, kad būtų aišku, kaip bus skaičiuojama kiekvienu atveju. Kitas dalykas - skaidrumo klausimas. Europos komisija iš valstybių narių turi reikalauti, kad programavimo dokumentai būtų pateikiami e, konkrečioms veiklos programoms ir finansuojamiems projektams. Tai turėtų vykti specialiame interneto puslapyje, tada būtų užtikrintas skaidrumas, piliečiai turėtų galimybę uh, patys prisidėti prie pro projektų įgyvendinimo, o tai toks ir yra komisijos pasiūlymo tikslas. Dar prieš priimant paskutinius sprendimus dėl atitinkamo projekto finansavimo turėtų būti pateikta visa informacija. Kitas dalykas. Per nelik daug mano, mano supratimu buvo e, pabrėžiama informaciniai ir konsultaciniai instrumentai regionams, bet neatsižvelgiama į smulkos ir vidutinio verslo interesus. Jeigu norime įgyvendinti ES 2020 tikslus, tai turime įtraukti ir smulkų vidutinį verslą į informacijos, komunikacijos bei švietimo sektorių. tam, kad būtų efektyviau naudojamos lėšos ir tam, kad vyktų dialogas tarp vietos e, valdžios atstovų ir smulkaus bei vidutinio verslo. Kitas klausimas. Laikotarpių klausimas. Man patinka, kad trys mėnesiai bus uh, trijų mėnesių laikotarpis bus pratestas iki šešių mėnesių. Tai yra laikotarpis, per kurį turi būti sudaryta partnerystės sutartis. Per šitokį laikotarpį partneriai turi pasikonsultuoti su vietos institucijomis. Mes dažnai kalbame mm, apie geresnį valdymą, ir tam, manau, kad reiktų griež, griežčiau suformuluoti atitinkamą straipsnį vietoje žodžio shall įrašant žodį must. Kitaip sakant, valstybės narės centrinės institucijos turi pri, privalomą tvarką konsultuoti su vietos institucijomis gyvendinamos projektą. Kitai, kitu atveju mes niekaip nepadėsime regionams ir jų reikšmės didinimui. Taip pat pritariu tam pasiūlymui, kuris siekia makro lygmens sąlygų išbraukimo. Ta minėjo daugelis kolegų, mes pritarėme tam. Nors ir ne visų mastų mes manome, kad e, e, dėrybų klausimas čia bus svarbus su komisija ir svarbu yra, kad iš Luksemburgo nuo 13 valstybių atėjo toksai signalas. Tos valstybės narės pasakė, kad jos aiškiai pasisako prieš sąlygų taikymą. Ačiū. Mėly kolegos, tikrai ne, nenoriu riboti jums kalbėti skirto laiko, nes manau, kad diskusija svarbi ir turite turėti progą pareikšti savo mintis, bet vis dėlto laikas jau spaudžia, tad jeigu galite, uh, prašom kalbėti šiek tiek trumpiau. Dabar panas Krizohelios. E Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai labai svarbus yra šis pranešimas ir turėtumėm į tai atsižvelgti, diskutuodami ir dėl pasiūlymų, dėl pakeitimų. Mes pasisakome už veiklos rodiklių rezervo, rezervo išbraukimą, nes ta nuostata labiau yra lyg atgrasanti baudžiamo pobūdžio, o iš tikrųjų mes turėtumėm skatinti geresnį planavimą, įvertinimą. Sankcijos čia nieko gera neduos. Ir grasimas sankcijomis taip pat neleis pakeisti visos sistemos ar pasiekti geresnių rezultatų. Taip pat reikėtų kur nors įtvirtinti nuostatą ir dėl vietos valdžios institucijų um, dalyvavimo planavimo procese. Nes kol kas taip nevyksta. Reikia, kad regionams būtų suteikta teisė priimti kartu sprendimą planuojant tas programas. O taip pat ir dėl to, kas susijęs su partnerystės sustarimu, sudarimu. Visa tai turėtų atsispindėti bendro pobūdžio reglamente, tada regionams teks stipresnis vaidmuo arba galbūt tada Elksenos kodekse galima būtų tokius dalykus įtraukti. Nes nepakanka vien tik tai pageidavimo tokio suformuluoti. Norime, kad būtų e, priimamas sprendimas bendromis jėgomis ir turėtų tas galioti būtent įvairioms programoms rengiamoms. Tiesa, e, fondai turėtų veikti mm, papildomumo principu ir tas yra gerai, bet taip pat reikėtų remti būtent regionus ir, ir, ir įvairias mm, vietos valdžios institucijas, kad jos suprastų tą papildomumo principą, kad pasinaudotų įvairiomis finansavimo galimybėmis ir kad nebūtų susitelkiama tik tai ties vieną um, finansavimo programą ar šaltiniu. Galbūt būtų galima veiklos tą rezervą suprasti kaip uh, Mm, premiją, kaip paskatą. Tuomet galbūt tai suprantama mintis. Pavyzdžiui, jeigu iš tiesų e, tvariai e, yra plėtojamas regiono ūkis, e, jeigu yra skatinamas sanglauda ir kiti svarbus aspektai, tada galbūt ir gerai būtų pasinaudoti tuo vadinamojo veiklos rezervu, bet tai neturėtų būti siejama su ekonominiais dalykais, su ekonominėmis sąlygomis Neturėtų tai likti vien tik toks nepanaudotas finansų rezervas. Bet jeigu pavyktų tai susijęti su kitomis rytimis, tada būtų gal ir visai naudingas elementas. Ir dar taip pat turiu vieną pageidavimą, e, kas jau buvo pareikšta diskutuojant dėl socialinės sanglaudos, bet tas galioja taip pat ir čia. Tai yra kriterijai numatomis pagal struktūrinius ir sanglaudos fondus. Tai yra bendrojo reglamento uh, 22 e, straipsnis, kur yra minimas 2006-2008 metų statistinis laikotarpis. Būtent juo remiantis yra suskirstomi regionai. Ir tai nuostata taikoma ir struktūrinių fondų e, kontekste, bet 7-9 e, metų laikotarpiu įvyko įvairių pasikeitimų, poslinkių dėl krizės ir daug kas iš esmės pasikeitė e, regionuose, taigi galbūt reikėtų atsižvelgti į naujausius duomenis, kad būtų tinkamai atsižvelgta į krizės padarinius. Tai yra duomenys e, surinkti iki 2009 metų bent jau. Taigi norėjau atkreipti dėmesį į tai ir bendro reglamento kontekste, bet taip pat ir reglamentuose dėl atskirų fondų matytą reikėtų minėti. Ačiū, dabar žodis Viktorui Buštinaru. Indeed, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš galėčiau tik pasveikinti ir paremti pakeitimus ir bendrą reglamento e, dvasę, kaip sakė abu pranešėjai. Tai rodo, kad glaudžiai bendradarbiaudamos visos frakcijos gali tvirtai paremti pranešimą, kuris e, turės e, esminės reikšmės derantį su taryba. Todėl man atrodo šis rezultatas sveikintinas. Antras dalykas. Aš labai džiaugiuosi, kad partnerystės e, sutartyje ir Elgesio kodekse yra stiprinamas valstybių narių institucinis ir administracinis darbas, našta tenkanti joms. Uh, Man tai labai svarbu ne tik todėl, kad kai kurios valstybės narės dabar susiduria su rimtomis problemomis, bet ir todėl, kad dabar atsiradus naujai sudėtingai sanglaudos politikai, labai svarbu visame jos įgyvendimo procese e, sukurti tvirtą administracinį institucinį pagrindą. Valstybės narės turė, galėtų būti vienai per kitaip įpareigotos sukurti uh, gerai veikiančias e, administracinės institucijas. Tai turėtų būti paminėta partnerystės sutartyje ir reikėtų nustatyti griežtas privalomas e, taisyklės Elgesio kodekse. Bus valstybių narių, kurios bus e, tuo nepatenkintas, aš žinau, bet kad geriau įgyvendintume sanglaudos politiką ir pasiektume geresnių rezultatų, tai turime daryti. Tai yra vienintelė išeitis ir tik taip mes galėsime uh, E, šiek tiek pakeisti dabar nelabai palankę tendenciją. Kitas dalykas. E, Connecting Europe priemonė, Europos sujungimo priemonė. Kaip žinote, tarp valstybių narių buvo išreikšta nemažai e, susirūpinimo. Tarp parlamentarų taip pat. Šiandien mm, siūloma priemonė mums yra nepriimtina ilgų diskusijų daug kartų su tiek daug suinteresuotų pusių, man susidarė nuomonė, kad e, regionų e, generalinis e, direktoratas ir MUV generalinis direktoratas turėtų kartu susėsti ir bandyti išspręsti problemas, nes jos tikrai egzistuoja. Nes akivaizdu, kad dabar ta priemonė Connecting Europe nėra gera. Mes jo negalim sutikti. O aš esu susitikinęs, kad parlamentui e, bus galima paremti šią idėją Tik tada, kai bus tos problemos sureguliuotos ir kai abu komisarai, Han ir Kalas, pasirašys tą dokumentą. Tada mes turėtumėm tam tikrą politinę garantiją, kad dvi skirtingos vizijos, du požiūriai bus suderinti ir mes turėsime aiškiai gerą priemonę, nes kitai bus labai sunku. Aš kaip sanglaudos fondų pranešėjas uh, turiu sutikti su tuo, kad 10 milijardų bus perkelta, o tai yra labai didelė suma. Bet aš noriu, kad būtų duota garantijų regionams, valstybėms narėms ir sanglūdos politikai tai darant. Labai ačiū ir dar kartą dėkoju abiems pranešėjams už įspūdingai padarytą darbą. Obrigado. Luis Alves. Felicitar os, eh, os relatores. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjus už puikų jų nuveiktą darbą. Manau, kad e, tai yra svarbu, todėl kad mes rengėme naują programavimo bazę, o ta, tas pagrindas jis yra daug sudėtingesnis ir savo struktūros, ir savo įgyvendinimo prasme. Pranešėjai iš esmės suvokė svarbiausius dalykus, jau iš karto norėjo įtraukti regionus į šį dokumentą, kad regioniniai projektai remtųsi partnerystės, vietos partnerystės susitarimais nuo pat pradžių. Paprastai projektai būdavo mm, rengiami metus laiko, kol tik prasidėdavo finansavimas, bet dabar krizės laikotarpiu mes negalime prarasti tiek daug laiko ir finansavimas turi būti pateiktas, suteiktas greičiau. Todėl labai svarbu, kad nuo pat pirmojo etapo būtų įtraukta vietos lygmuo, kalbant apie programavimą. Todėl mes labai džiaugiamės, kad vietos institucijos įtrauktos į šį dokumentą, ypač kai kalbam apie investicijas. Taip pat džiaugiuosi dėl tų makroligmens e, sąlygų. Pagalvokite apie autonominius regionus. Yra tokių regionų ES, kurie finansų ir valdymo administravimo prasme patys atsako už programų įgyvendinimą. Ir juose egzistuoja taip pat makroekonominių neligumų. Ar mes bausime tuos regionus todėl, kad ta valstybė nesilaiko stabilumo uh, pakto nuostatų, man atrodo, kad neteisinga būtų juos bausti už tai, todėl pritariu pranešėjams. Ir dar vienas dalykas - sanglaudos politika. Žinoma, ji turi turėti prioritetus. Prioritetai turėtų būti teminiai, šiuo metu teminiai prioritetai tikrai būtų prasmingi, bet jeigu kalbame apie bazės, bazinę demokratiją, tai reikia ir daugiau lankstumo. Mes negalime įgyvendinti tik tai tuos tikslus, kuriuos esame iš anksto nusistatę. Neturime pamiršti ir skirtumų tarp regionų mažinimo. Juk skirtumai tarp regionų ir yra viena iš šiandieninės krizės priežasčių. Todėl aš manau, kad reikėtų šią linkmę dirbti ir toliau fondai turėtų prisidėti prie skirtimų mažinimo. Pavyzdžiui, lėšų sumažinimas atokiausiams regionams yra vienas iš tų neigiamų pavyzdžių, kai mes pra, tiesiog pamiršome apie savo pagrindinį tikslą - sumažinti skirtumus tarp regionų. Ačiū. Marie-Thérèse, could somebody just No, she was not sleeping. I was looking at her. No, she no. was just <laughs> involved in reading something. Pardon, excusez-moi. Merci, Marita. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už projektą, kuris yra labai protingai suformuluotas ir dėkoju, kad atspindėjote diskusiją, kuri jau keletą mėnesių vyksta. Aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie bendrojo strateginio projekto juridinį pagristumą, taip pat e, apie partnerystės E, labiausiai mes turime akcentuoti tikslus ir atsižvelgti į teritorijų poreikius. Yra pateiktas e, miestų plėtros e, sąrašas, bet jis buvo išbrauktas ir man atrodo, kad yra visai gerai padaryta, kad jis išbrauktas. Keletas minčių pranešėjams. 21 straipsnio tokia nedidelė dalis galėtų būti ir nepalikta, nes ji realiai neprisėda prie augimo. 65-66 dėl e, daugia e, lypių programų mes e, turėtume daugiau kalbėti apie teminės koncentracijas. 26 pakeitimas - įtraukti žodį teritorinis. Aš jį remiu. Kodėlgi negalėtume dar tą patį paminėti ir partnerystės sutartyse, ir bendradarbiavimo sutartyse. Aš e, matau, kad dabar partnerystės naudojimas yra tarsi sumažintas visuose e, programuose, bet aš e, dabar galiu tik pasidžiaugti tuo, ką padarė pranešėjai ir jiems padėkoti. Jens Nilsson. Thank you. Thank you very much. Sorry. I will be very brief. I am a new... Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai. Esu naujas parlamento narys Ir turiu pasakyti, kad man daro įspūdį iki šiol jau nuveiktas darbas. E, tiek komisijos pristatytas darbas, taip pat ir pranešėjų pasiekimai pristatyti šiandien. Ir aš nors ir naujas parlamento narys, bet vis dėlto sanglaudos politikos rytis man nėra nauja. Aš būdamas e, vieno miesto e, meru su šiais klausimais buvau susijęs dar nuo pat 10-mečio pradžios ir būtinai pasigilinsiu į visus pakeitimus ir man atrodo, kad reikės būtinai dar labiau sustiprinti regioninės partnerystės aspektą tekste, nes tai yra lemiamas dalykas, norint įgyvendinti tinkamai politiką, šios politikos kryptį. Ir būtinai regionai turi būti įtraukiami į procesus, kad regioninė plėtra vyktų sklandžiai ir tvariai. Tad aš prie šių dalykų būtinai grįšiu, pasikalbėsiu su pranešėjais ir stengsiuosi pabrėžti būtent regioninių partnerysčių svarbą. Ačiū. Actually... Ačiū. Iš tikrųjų, net nesitikėjau, kad taip greitai pavyks baigti diskusiją. Dar liko kelios minutės. Galbūt komisija dabar nori sureaguoti, jeigu ne, galime palikti tai popietiai. Kaip jums patogiau? Thank you very much, uh, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, aš taip pat norėčiau įvertinti pranešėjo darbą. Komisijos pasiūlymas dėl e, bendrų nuostatų reglamento yra tikrai sudėtingas, kompleksiškas, e, jį sudėtinga galbūt suprasti ir per praeisius kelias mėnesius mes e, bendravome su pranešėjų nuolatos ir matėme, kad jis tikrai gilinasi į visus e, aspektus ir stengiasi e, kiek įmanoma kropščiau savo darbą atlikti. Ir be abejo, žvelg, žvelgiant iš komisijos e, požiūrio taško, yra gal kai kurių dalykų, kuriuos mes kritikuotumėm, nors vis dėlto e, iš esmės e, tarpusavį sutarėme. Labai džiugu, kad daugelis e, pagrindinių principų buvo paremti, daugelis pagrindinių principų, kuriais e, mm, yra pagristas e, šis bendrų nuostatų. Ir komisija, aišku, neturėjo dar pakankamai laiko pasigilinti į visus siūlomus pakeitimus, nes daugelis tarnybų susijęs su šio reglamento nuostatomis, tad aš tik tai komentuosiu tas vietas, kurias galiu komentuoti ir, ir kur jau galima pateikti aišku mūsų požiūrį. Pirmiausia, dėl partnerystės principo. Čia mes e, be abejo um, džiaugiamės tuo, jog remiate uh, E, šį principą, remiate komisijos darbe ir norėčiau atkreipti dėmesį dar į tai, kad komisija šiuo metu rengia darbo dokumentą dėl Elksenos taisyklių. E, Ta mes žadėjome jau anksčiau ir dabar patvirtinimo procedūra e, komisijoje baigta, tai vyko balandžio 24 dieną ir dabar jau bus galima tą darbo dokumentą pristatyti ir parlamentui. Tame dokumente yra numatyta, kaip komisija įsivaizduoja um, Elsenos kodeksą, kas jame turėtų um, būti įtraukiama ir kaip tai turėtų praktiškai veikti partnerystės um, principo e, taikymo kontekste, įgyvendinant e, susitarimus dėl partnerystės, pagal partnerystės programas. Ir tikimės, kad e, galėsime rasti tinkamą visiems laiką tą dokumentą pristatyti. Iš silnų pakeitimų matyti, kad norima lyg dviejų ramščių sistemą partnerystės sustarimų kontekste įvesti ir diferencijuoti e, regioninių ir vietos valdžios institucijų bei kitų institucijų e, veiklą ir įtraukimą į procesus. Tai suformuluota um, labai stipriai diferencijuojant stritis ir mums atrodo, kad partnerystės koncepcija yra labai plati, įtraukianti visu, visas suinteresuotasis šalis ar, ar objektus, e, ar subjektus. Ir komisija turi ir savo požiūrį į, į partnerystės, bet galbūt iš tiesų galima galvoti apie skirtingus vaidmenis. Toliau kiti pakeitimai kur yra bandoma kai ką patikslinti ar sustiprinti kai kuriuos elementus mūsų siūlytus. Mes sutinkame su kai kuriais iš jų, pavyzdžiui, dėl eksantės sąlygų, mes tikrai labai e, džiaugiamės pareikštą paramą šiam principui, džiaugiamės dėl to, kad manote, kad tai yra geras mechanizmas, leisantis e, pagerinti lėšų įsisavinimą ar panaudojimą tinkamą. Taip pat sutinkame dėl to, jog reikėtų sustiprinti dar sąsajas ir su investicijų tipu ar rūšimi, nes tai irgi leis geriau pasiekti mums savo tikslų. Panašiai galiu komentuoti ir perskirstimo principą pagal 61 straipsnį, e, kur yra minima e, šis rytis būtent programos tikrinimo institucija ar, ar audito institucija pagal 113 straipsnį bus ta pati, kaip ir valdančioji e, institucija. Ir čia tekstas iš tikrųjų atitinka tai, ką ir pati komisija galėtų patvirtinti ir su to sutikti. Mm. Dėl lankstumo programuojant, be abejo, tam tikromis aplinkybėmis reikia tą lankstumą užtikrinti, užtikrinti gerą prieigą. Tam tikriems regionams taip, galime sutikti su tokia mintimi. Na, o dėl kai kurių atskirų atvejų, kai būtų numatytas finansavimo prioritetas pagal skirtingas e, sritis, čia jau reikėtų galvoti apie proporcingumo principo išlaikymą ir finansavimas be abejo yra ribotas ir reikia laikytis tam tikrų numatytų ribų, kad būtų išvengta tos grėsmės, jog bus um, intervencijos pati logika, intervencijos praktikos logika pažeista. Ir um, manyčiau, kad taip pat šiek tiek sunkumų gal gali kilti bandant derinti fondus tarpusavyje. Iš tikrųjų, vis tiek juos reikėtų vertinti kaip atskirus fondus ir kombinavimas įvairių fondų pagal tą patį prioritetą lems tik tai sudėtingėjimą gal visos. Nors kartais galbūt galima pasinaudoti ir vieno ir kito fondo lėšomis ir jūs patys matėte, kad komisijos pasiūlyme yra numatyta galimybė tam tikrą veiklą finansuoti netgi vieną veiklos kryptį iš skirtingų fondų biudžetų. Tad komisija nemano, kad reikėtų taip smarkiai tos fondus tarpusavyje susijęti, kaip ir jūs pageidautumėte. Paminėsiu ir kai kurios pasiūlymus, kuriems ne visai norėtumėm pritarti. Pirmiausiai, dėl programų pristatymo tvarkaraščio ar parengimo tvarkaraščio. Numatyti šešių, nu, nu, numatyta šešių mėnesių laikotarpis patvirtinti um, po, po reglamento patvirtinimo ir programa būtų pristatyta e, po trejų, ar parengta po trijų mėnesių sudarius partnerystės susitarimą. Buvo atkreipęs dėmesys į tai, kad čia norima labiau susitelkti ties būtent partnerystės susitarimais kaip pagrindiniais dokumentais, bet porą išlygų dėl to. Jeigu galvosime apie laikotarpius numatytus, iš tikrųjų pamažu tokiu būdu bus um, vilkinami e, procesai nuo pat pradžių, jeigu taikysime jūsų siūloma tvarka. Dėl to ne visai pritartume tam. Norėtumėm, kad programos būtų kiek įmanoma greičiau patvirtinamos visados. Uh, Toliau dėl hierarchijos tam tikrų principų įgyvendinimo, kai galvojame apie partnerystės sustarimus ir programų rengimą, čia yra šis tas žymiai sudėtingesnio jau programoje, žymiai sudėtingesnio negu tiesiog e, pats faktas, kad partnerystės sustarimas sudaromas pirmiausia ir paskui rengiama programa. Reikia atsižvelgti į vairias institucinės sąrangas valstybėse narėse ir e, yra, pažiūrėjau, valstybių narių, kurios e, turi federalinį suskirstimą ir tuomet e, neįmanoma taikyti to paties principo partnerystės sustarimams, tuomet bus labiau einama iš apačios į viršų, o ne atvirkščiai, nes būtent regionai prisideda prie įvairių proceso etapų. Taigi nepavyktų tuo pasiūlymu, tuo pageidavimu atsižvelgti tinkamai į e, tokią žingsnių seką, į šalių ypatumus. Ir, ir tikrai be reikalo būtų vilkinama procedūra. Taigi galima būtų galvoti arba galbūt apie bendrą programų pateikimą per tam tikrą trumpą laikotarpį labai e, po partnerystės sustarimo sudarimo, tai pagreitintų, paspartintų matyti visą procesą ir leistų pasiekti to, ko norime. Pirmininkė, ponė generalinė direktorių, galbūt galėtumėt jau apibendrinti arba tiesiog um, nutraukti savo pasisakymą galbūt ir paskui perkel, pratesime diskusiją vėliau, kadangi dabar turime pereiti prie trijų labai svarbių nuomonių apsvarstymo, kas taip pat susijęs su būsima daugiamete finansų programa. E, turime po pusę valandos kiekvienai nuomonį aptarti, iš viso pusantros valandos diskutuosime apie tai. Taigi visi, kas norite kalbėti, Mm, duokite ženklą, kad galėtumėm įvertinti, kiek laiko kiekvienam iš jūsų galime skirti. Pirmoji nuomonė e - socialinių pokyčių ir inovacijų programa. E, ponas Tomaš Paramba yra mm, mūsų nuomonės referentas, taigi žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš e, pereidamas prie savo nuomonės pristatymo, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie bendrą idėją. Kaip 2014-2020 metų teisinio paketo e, dalį Europos komisija patikė pasiūlymą reglamentui, pagal kurį bus įkurta nauja programa dėl socialinių pokėčių ir užimtumo, tiksliau inovacijų. Europos komisija siūlo, kad būtų suderintos trys priemonės - Progress, Eures ir mikrofondų priemonė užimtumui ir socialiniai įtraukčiai. Visi tie trys projektai turėtų būti suvesti į e, socialinių pokyčių ir inovacijų programą. Pagrindinis tikslas - prisidėti prie Europos 2020 gyvendinimo ir jos tikslų siekio. E, Turiu galvoje tokius tikslus kaip derama socialinė apsauga. E, tokių tikslų kaip išmintingas socialinis saugimas ir socialinių trauktis pasiekimas ir panašiai. Visi tie projektai atrodo labai geri ir simpatiški, tačiau iškyla labai daug klausimų. Pavyzdžiui, kokia yra pridėtinė vertė, jeigu mes suderiname tuos tris elementus? Ar komisija tiesiog norėjo palengvinti savo darbą? Mane šiek tiek neramina tai, kad Europos komisija nei kiek neatskyrė veiklos, kuri būtų vykdoma pagal naują programą ir veiklos, kuri vyksta remiant iš sanglaudos fondų. Taigi atsidranda tam tikras dubliavimas. Šiek tiek mane supainiojo ir dar vienas dalykas – Didinami administraciniai kaštai dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis ir žinant, kokių biudžetinio apribojimų turime, e, tokį pasiūlymą priimti būtų labai sudėtinga. Be to, e, šis komisijos pasiūlymas numato 5 procentų biudžeto rezervą. E, šio rezervo pos, paskirtis komisijos pasiūlyme nėra aiškiai numatyta, todėl aš siūlau, kad tas rezervas būtų skirtas kam nors kitam. Matau, kad akcentuojamas mikrofinansavimas. Aš manau, kad mikro bendrovės e, sudaro 99 procentus visų ES tei, naujai steigiamų bendrovių. Todėl lengvas, lengvas, e, būd, lengvas galimybės gauti finansavimą būtų geras e, sprendimas išvengiant e, socialinės atskirties. Aš e, todėl sakau, kad reikėtų pereiti prie mikrofinansavimo. Žinau, kad taryboje yra valstybių narių, kurios pasisako už tokį sprendimą, bet yra ir tokių šalių, kurios kalba tik apie 3 procentus tam tikslui, o 1 procentas būtų skiriamas kreditams ir lygiai taip pat 1 procentas mikrofinansavimo priemoniai. Mano nuomonė, taip pat reikia kalbėti apie būtinybę supaprastinti administracinės procedūras. Esu e, šiek tiek susirūpinęs dėl to, kad fiksuoti asignavimai numatyti socialiniams eksperimentams. Europos komisija nori skirti 17 procentų finansavimo tam tikslui, nenurodydama socialinių inovacijų ir eksperimentų tikslo. Mano nuomonė, ta fiksuota suma turėtų būti mm, pakeista lankstesnė suma lankstesnių tarifų. Bet Europos komisija turėtų surinkti statistinių domenų apie programų veiksmingumą. Ypač, kai kalbam apie uh, Eures programą. Be to, daugiau dėmesio, mano nuomonė, reikėtų skirti jaunimui Todėl pagal programą vykdoma veikla turėtų būti tikslingai nukreipta į jaunų žmonių poreikius ir jiems kylančius iššūkius. Šios programos tikslų galėsime pasiekti tik tada, jeigu regionai ir miestai galės dalyvauti visuose gyventinimuose etapuose. Dabar regionai tampa svarbiausiais veikėjais gyvenant ir socialinę politiką, lygiai taip pat jų vaidmuo ieškant inovatoriškų sprendimų galėtų būti sustiprintas. Todėl regioninės institucijos, regioninės bendrovės turėtų būti įtrauktos jau į asignavimo etapą. Aš kalbu ir apie atviro koordinavimo metodą. Mano nuomonė, tai yra labai svarbi priemonė socialinėje politikoje. Norėjau pakalbėti apie e, socialinės bendrovės apibrėžimą, bet e, lygiai taip pat norėčiau pasakyti, kad pelnas neturėtų būti padalyjimas tarp jos akcininkų. Kaip tame būtų, aš e, esu pasirengęs išklausyti jūsų nuomonę ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu suformuluosime tokią nuomonę, kuri atspindės e, visas e, mintis ir įsitikinimus ir galiausiai tai bus mūsų bendro darbo vaisius. Ar dar kas nors salėje norėtų pasisakyti apie šią nuomonę? Norėčiau tai sužinoti jau dabar. Okay, so now... Taigi, dabar žodis poniai Kadenbach šešėliniai pranešėjai ir tuo kalbėtojų sąrašą baigiu šiuo atveju. Dank, Dėkoju. Ačiū pranešėjai, kurio pozicija jau apima visus svarbiausius punktus, aš pritariu tam, tačiau norėčiau dar konkretizuoti keletą dalykų. Taip pat norėčiau parodyti tą kryptį, kuria linkme eis mano pakeitimai. Dabar dėl instrumentų, ar juos reikia sujungti ar ne. Aš pritariu pranešėjui. Manau, kad instrumentų sujungimas, taip kaip tą siūlo komisija, sukels daug problemų. Čia kalbam apie tris skirtingas programas su labai skirtingais tikslais ir komisija taryba, nors ir jau labai pozityviai nusiteikia tokių pakeitimų atžvilgių, mes vis tiek turime aiškiai pasakyti savo poziciją, kad tam nepritarėme sanglaudos fondai, struktūros fondai ir Europos socialinis fondas bei regionų fondas. Žinom, kad visi šie fondai yra labai susiję ir iš progresinių projektų galima vykdyti, kartu derinti ir socialinius projektus. Manau, kad tai atveria mums veiklos laisvę. Mikrokreditai duodami per Europos socialinį fondą. Kaip ir pranešėjai, man labai svarbu, kad tos trys programos, kurias aš minėjau, ne susidengtų su Europos socialiniu fondu ir regioniniu fondu. Tai yra tik tai papildymai. Kaip ir pranešėjas, manau, kad turėtų būti taikomi atviri koordinavimo metodai ir tai reiškia, kad konsultacijos su socialiniais partneriais turi vykti visų įmanomų intensyvumu. Ir nepritariu tam, kad reikėtų pakeisti valstybės narės socialinėmis ir darbo agentūromis, kadangi aš manau, kad savokam member states valstybės narės jau apima visas socialinės struktūras ir agentūras. Dėl struktūros e, europinių lygmenių ir dalyvavimų ir galimybės dalyvauti europinėse struktūrose. Mes pateiksime atitinkamą pakeitimo pasiūlymą. Mes pritarėme pranešėjo pozicijai, kad vietos lygmuo turi būti įtrauktas į visus etapus ir į planavimą ir projektų įgyvendinimo etapą. Socialinės įmonės apibrieštis mes norėtume dar aiškiau apibriežti, kas tai yra, kad nekiltų pavojus, jog įmonės, uh, pasinaudodamos ne visiškai aiškia e, apibrieštimi dalyvauti programuose, kuriuose iš esmės negali dalyvauti. Labai džiaugiuosi, kad e, kolega įvertino ir kokį, pabrėžė, kad reikia vertinti projektus ir kokybės ir kiekybės atžvilgių. Ir šis aspektas, man atrodo, labai svarbu, nes labai dažnai yra vertinama tik tai kiekybė ir neatsižvelgiama į tai, kiek vienas ir kitas projektas sukūrė darbo vietų, ir panašiai. Be to kalbame kartais ne tik ir apie užimtumą kaip tokį, bet ir apie užimtumo kokybę, kad tai būtų aukšto lygio užimtumas. Toliau, mikrofinansavimas, mikrokreditų išdavimas, taip, be jokios abejonės, tai yra labai prasminga veikla, taip įtraukiame žmogų nes į darbinę veiklą, bet pavyzdžiui, Austrijoje kartais įkūriamos labai nesėkmingos įmonės ir tokiu būdu atsiranda labai daug skolininkų. Taigi iš anksto reikia nustatyti kažkokią tai sėkmės kvotą, kad išvengtume žmonių bankru, ir įmonių bankroto, kad žmonės, kurie šiaip jau turi kažkokią tai veiklos pagrindą ir gyvenimo pagrindą, prasiskolintų ir tada patektų jau į ilgalaikių bedarbių sąrašus. Uh, Na, dėl sumažinimo jūs siūlote 15 procentų, mes norėtume 25 procentus sumažinti projektams, kurie skirti socialiniams eksperimentams lėšas. Partnerystės. Partnerystė, žinoma, yra labai svarbi ir dėl, dar kalbant apie kreditų, mikrokreditų gražinimą, manau, kad 20 procentų yra labai prasmingas skaičius atsižvelgiant į kreditų dydį. Uh, kuo mažiau pinigų reikia skirti administravimui, kaip jūs minėjote, pusantro procento, kuriuos jūs siūlote, man atrodo, yra gerai, komisija siūlo 2 procentus, na, manau, kad dėl to dar reikės dėrėtis. Šeštajame straipsnėje jūs siūlote išbraukti žmogų, e, išbraukti savoką žmonės, pakeičiant ją darbuotojais gal tai yra tik tai semantinis pakeitimas, bet man atrodo, kad asmenys, kurie ieško darbo arba kurie ką tik baigė išsilavinimą, negalės pasinaudoti atitinkamų programų, mobilumo programų lėšomis dėl to, kad jie yra neįtraukti į šią apibriežtį. Dėl e, nepilnamečių, man atrodo, kartais nepilnamečiai mm, nebūtinai turėtų būti E, remiamas jų e, aktyvesnis išvykimas į užsienį, galbūt reikėtų apsiriboti jaunais suaugusiais žmonėmis ir aš manau, kad čia dar galima būtų konstruktyviai pasidėrėti dėl šios savokos. Taip pat dėl e, penktojo pakeitimo pasiūlymo mums labai svarbu, kad viskas vyktų ES kompetencijų ribose ir aš manau, kad, mes, kad e, viską, ką mes siūlome savo komitete, atitinka subsidiarumo principą, čia jokio pavojo, pavojaus nematau. Tačiau iš anksto norėčiau padėkoti pranešėjui už būsimą sėkmingą bendradarbiavimą ir labai džiaugiuosi diskusiją ir jūsų būsimais pasiūlymais. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė Karimandėlė. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš e, visų pirma apgailėstauju, kad e, šis pranešimo projektas yra pristatomas taip vėlai. Ir e, užimtumo komiteto e, žmonės, e, kurie yra atsakingi taip pat už šį pranešimą, jau žymiai daugiau pažengiai prieki šiame darbe, o mes atsiliekame. Aš norėčiau visų pirma pabrėžti, kad šioje programoje reikia sustiprinti partnerystės elementą valdant programas. Mes, ekologistai, e, nepasisakome už tai, kad įvedamas privalomas procentinis skaičius uh, uh, pro, paž, programoms ir mes manome, kad tą laikotarpį reikėtų, reikėtų nustatyti septyniems metams ir paskui numatyti daugiau lankstumo. Jeigu nebus daugiau lankstumo, atsitiks taip, kad tam tikrose vokeliuose bus neišleistų pinigų, o kitose trūkstų lėšų. Taigi mes, gindami tvirtos partnerystės principą, manome, kad jis leistų užtikrinti, kad lėšos nepateks ten, kur jų nereikia ir atvirkščiai. Lygiai taip pat mums atrodo labai svarbu užsitikrinti, kad inovacijos ir e, socialiniai eksperimentai, socialinės naujovės e, bus remiami konkrečiais projektais, o ne tik tai E, dideliais, e, plačiais, e, plataus masto projektais. Mes turėtume sutelkti dėmesį į lokales iniciatyvas. Todėl mes dar kartą pabrėžėme partnerystės principą, kuris turėtų būti taikomas kuo plačiau ir jis įtrauktų visas suinteresuotas pusės. Mes pritarėme jūsų susirūpinimui dėl e, noro sustiprinti e, e, paramą jaunimui, nes jaunimas nuo krizės pirmiausiai nukentėjo. Todėl, kaip ir jūs su kitomis frakcijomis e, siūlome, e, ponė Ostenbruk, įvesti e, ketvirtą ramstį į programas, kurios, kuriame būtų reiškiama parama jaunimo iniciatyvoms, e, kai jas pateikia Europos komisija. Aš manau, kad e, mes ir e, regioninės plėtros komitete tą turėtume akcentuoti. Be abejo, negalime išvengti ir tokio dalyko, kad reikia užtikrinti lyčių lygybę ir kovą su diskriminacija E, pilietybės programos čia taip pat turi neprarasti reikšmės, nes šie klausimai, kuriuos mes aptarėme, yra visa apimantis klausimai. Ir mes šioje kryptimi pateiksime pakeitimų ir tikimės, kad sugebėsime jūsų darbe dalyvauti taip, kaip e, kad darėme nuo pat pradžios, ieškosime geriausių įmanomų sprendimų ir mes stengiamės, kad užimtumo ir regionės plėtros komitetų nuomonės su taptų, būtų suderintos. Ačiū. Petro Luhan, nepastebėjau jūsų, prašom žodis jums. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų manimų čia labai svarbi nuomonė, nes kalbama apie labai rimtus pokyčius darbo rinkoje ES, ypatingai neseniai prie ES prisijungusiose valstybėse narėse. Technologijos ir globalizacija e, lėmė tai, kad tam tikrų profesijų poreikis sumažėjo, kitų kaip tik padidėjo, pavyzdžiui, e, technologijų sektoriuje arba atsirado netgi naujų profesijų, kokių net nebuvo prieš 10-15 metų. Yra įvairių socialinių grupių, tam tikro amžiaus grupių ar socialinių grupių, kurios ypatingai nukenčia nuo susidariusios padėties. Ir kalbant apie nacionalinius ir regioninius aspektus, koordinavimasis yra labai svarbus. Koordinavimasis tarpusavyje leistų geriau mm, įsilieti mm, į darbo rinką ir reikia veiksmingai planuoti ES lėšų panaudojimą, o taip pat atsižvelgti į naujus pokyčius, socialinius pokyčius ir inovacijas, nes tai būtent lėmė um, tie du reiškiniai - plintančios technologijos ir globalizacija. Ir taip pat reikėtų vienos programos socialiniams pokyčiams ir inovacijoms. bei kitų papildomų veiksmų, kad būtų galima taip pat ir kontrolę geriau gyvendinti. Trys priemonės turi būti geriau naudojamos, pritaikomos, tam, kad įgyvendinant ES politiką būtų galima daryti pažangą. Pats aukščiausias tikslas šios naujosios programos yra tai, jog siekiame modernizuoti bendrijos teisę pagal pagrindinius, pačius pagrindinius principus Ir siekis yra geriau įgyvendinti bendrijos teisę, o tai turi labai didelės reikšmės ES piliečiams, ypatingai rytinėje ir pietinėje jos dalyse. Žinote, kad kai kurios valstybės narės kol kas dar e, susiduria su tam tikrais apribojimais šioje srityje, laisvas judumas nėra garantuojamas visoms valstybėms narėms ar jų piliečiams ir dėl šio pasiūlymo tikriausiai net ir nesutars visos valstybės narės, kaip reikėtų elgtis. Reikia pasižiūrėti į tai, kaip mano, mm, vieno, kaip mano valstybių narių delegacijos ar, ar parlamento narių delegacijos, nes Reikia kiek įmanoma geriau gyvendinti tikslus. Turime Europą 2020 strategiją, augimas yra mūsų irgi svarbus tikslas, augimas per inovacijas. Į visą tai reikia atsižvelgti. Norime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, formuodami europinę politiką, prisidedančią prie regioninių tikslų siekimo per kvalifikacijos kelimą, e, tobulinimas įvairiose srityse. Ir visi šie veiksmai taip pat e, lems ir tai, jog programa labiau atitiks e, kitus sektorinius ES tikslus. Būtinai reikia atsižvelgti į Europą 2020 strategiją. Toks pasiūlymas dėl reglamento taip pat parodo, jog norima padėti rimtus pamatus būsimai socialiniai politikai. Taip pat norima sukurti daugiau pasitikėjimo. Ir čia galvojama apie visus lygmenius įtraukiamus - europinį, e, nacionalinį, regioninį. Visi suinteresuoti į subjektai yra įtraukiami į procesus. Kitas dar svarbus paminėtinas dalykas yra, kokie būtini yra socialiniai pokyčiai ir prisitaikymas prie jų. Kol kas e, neskyrėme pakankamai dėmesio šiems klausimams ir man atrodo, tą reikėtų dabar pakeisti, reikia numatyti esminius kriterijus pokyčių ir programa kovai su socialinė, socialinė skirtimi ir įvairios iniciatyvos šioje srityje yra labai reikšmingos. Tai yra labai naudinga priemonė, pavyzdžiui, kovojant su um, senėjimo problema, skurdo problema, galima kurti naujus darbo modelius, gyvenimo modelius, taip pat stiprinti kai kurias teisės, kaip kad, pavyzdžiui, teisė į švietimą. Ir socialinė parama taip pat bus teikiama geriau, kadangi socialinės sistemos, reikia pasakyti, šiuo metu ES labai skirtingai yra E, suformuotos valstybėse narėse. Ir viena kryptis ir jos laikymasis tikrai pastarnaus visoms valstybėms narėms. Visko susijimas į vieną programą, stalkimas į vieną programą, man atrodo, tikrai sukurs pridėtinės vertės, turės teigiamą poveikį e, sektoriniai politikai valstybių narių. Ir man rodos, kad tikrai galime tikėti sėkmingų rezultatų taikančią programą. Visa tai turi be abejo būti ir plačiai diskutuojama viešoje erdvėje, su profsąjungomis, su visų valstybių narių profsąjungomis ir viešojo sektoriaus institucijomis, administracinėmis. Su visais subjektais reikia užmėgsti dialogą, kad būtų vykdoma e, pati tikriausia europinė šios ryties politika. Ir tiek nacionalinės, tiek europinės institucijos turėtų atvirai būti nusiteikusios profesijos, profesinės kvalifikacijos kelimo ir švietimo klausimų atžvilgių. Nes kol kas čia susidurėm su labai didelėm problemom ES. Ir be abejo, yra įvairių finansavimo e, šaltinių ir priemonių, bet trūksta gairių, kuriomis būtų galima pasiremti, pasinau, siekiant pasinaudoti tomis lėšomis. Norint išspręsti susidariusius keblumus dėl technologijos uh, technologijų paplitimo, dėl globalizacijos procesų. Ir reikia galvoti apie darbo jėgą, apie naujos perspektyvos jai suteikimą. Man atrodo, ir į tai reikia būtinai atsižvelgti ir to paėsyti. Iš esmės pritariu pasiūlymams dėl pakeitimų. Uh, kurios parengė pranešėjas, nuomonės referentas. Tikrai nebus lengva rasti sutarimą visiems, tą jau dabar galiu pasakyti, bet vis dėlto reglamentas tikrai yra labai svarbus ir turime visi prisidėti prie to, kad jis būtų tinkamai gyvendinamas. Dvi minutės ponui Nilsen. Aš norėčiau pasakyti, kaip yra svarbu apibriežti socialinę bendrovę socialinę ekonomiką. Praėjusią savaitę socialinės ekonomikos intergrupė e, turėjo tokią gana painę diskusiją. Aš manau, kad mes turėtume aiškiau apibriežti. Socialinė bendrovė turėtų visuomet reinvestuoti pelną. Negali atiduoti to pelno labdarą ir panašiai. Mes turim tai aiškiai apibriežti. Todėl aš norėčiau, kad apie tai būtų dar daugiau padiskutuota. Tomaš Poremba, prašom. To znaczy, ja nie, nie, mogę podsumować. Taip. Ar aš jau galiu susumuoti diskusiją? Taip. Dėkoju visiems už visus jūsų pasisakymus, už nuomonės dėl šio dokumento. Mėly kolegos, aš šiaip pasisakau už komisijos pasiūlymą dėl finansavimo lygio konsoliduotai naujai programai. Man labai svarbu, kad mes pagal šią programą išvengtume tokių dalykų kaip, kaip įvairių skirtingų finansavimų e, šaltinių ir įvairių skirtingų finansavimo, pro, finansuojamų programų susidvenimo, dubliavimosi. Reikėtų parengti tokį pasiūlymą, kad išvengtume dubliavimuose, nes kitaip naujas pasiūlymas bus tiesiog neveiksmingas. Dabar dėl socialinių eksperimentų. Mėly ponai ir ponios, man atrodo, ne visos valstybės narės, kiek žinau, moka tvarkytis su tokiais instru, eksperimentais ir e, programos įgyvendinamos tikrai labai skirtingų lygmenių. Ir man dėl to atrodo, kad reikėtų sumažinti lėšų kiekį tokiems eksperimentams. Aš pab norėčiau pabrėžti savo šioje nuomonėje, kad mes turėtume daugiau susikoncentruoti į tuos žmonės, kurie ieško darbo, kurie yra jauni, kurie tiesiog bus tie, kurie generuos ES e, plėtrą ir uždirbs ES. Todėl reikia ieškoti įvairių būdų, kaip padėti tiems žmonėms, kurie bus ekonomikos pagrindas ateityje. Ir aš šioje nuomonėje norėčiau pabrėžti būtent šią žmonių grupę. Bet suprantu, visos tos pavyz, pastabos, kurias išsakėte, turi prasmės ir aš su jomis uh, dirbsiu, kalbėsiuosi su šešėliniais pranešėjais ir mes ieškosime bendrų sprendimų. Tikrai sutinku su kolega, kad tema labai sunki, bet mes negalime tik tai tuo apsiriboti, kad konstatuosime, jog jis sunki. Turime vis dėlto parengti tokį, tokią, tokį pasiūlymą, kuris e, būtų naudingas. Ačiū. Uh, labai ačiū vienintelis dalykas, kurį aš e, dabar turiu nuspręsti, yra pakeitimų pateikimo terminas. E, gegužės trečia diena, 12 valanda. Dabar pernam prie kito darbo atvarkės klausimo. E, Johimo Zellerio pranešimas dėl Europos kaiminystės priemonės sukūrimo. Norėčiau dabar susirinkti pavardės visų, kas nori pasikalbėti, todėl iškart po pranešėjo pasisakymo paprašysiu, kad visi, kas norės kalbėti, užsirašytų. Dėkoju, pirmininkė. Susitarimas dėl ES numato, kad mes sukursime gerovės erdvę savo kaimininių šalių atžvilgių. 2004 metais 16 šalių prie mūsų pietinių rytinių sienų buvo parengta Europos kaiminystės politika. Tai šalis Egiptai, Alžyras, Armenija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Izraelis, Jordanas, Libanas, Libija, Moldavija, Marokas ir okupuotos Palestinos teritorijos Sirija, Tunisas bei Ukraina. Pagal šią politiką ES kaimynams siūlo ypatingą privilegijuotą partnerystę, kuri remiasi bendromis vertybėmis, demokratija, žmogaus teisėmis, valst, teisinės valstybės principų, atsakinga valstybės valdymo politika gera kaiminystė, klimato politikos klausimų sprendimais ir panašiai. Bet to kaiminystės politika numato glaudesnį ekonominį ir politinį bendradarbiavimą, mobilumo skatinimą, asmeninių žmonių kontaktų stiprinimą ir panašiai. Būsimoje daugiametėje finansinėje programoje iki 20 metų ši politika yra e, finansuojama pagal naują kaiminystės instrumentą susijusi su visais lygi šiol minėtais partneriais, pridedant dar ir Rusiją jau dabartinėme finansavimo laikotarpyje iki 13 metų, nuo 7 iki 13 metų buvo atitinkamas reglamentas. Koks yra reformos tikslas? Kodėl reikia naujo instrumento? Peržiūrint Europos kaiminystės politiką, buvo pastebėta, kad kai kurie mm, ka, buvo įvertinta kaiminystės raida. Ir komisija nusprendė, kad reikia pakeisti politiką ir pateikė atitinkamą pasiūlymą, o mes klausimuose dėl tarp valstybinio bendradarbiavimo išklausėme ekspertų, kurie pareiškė, kad tarp valstybinis bendradarbiavimas tarp regionų, pasieno, pasienių regiono yra sėkmingas ES ribose, bet bendradarbiavimas prie išorės sienų, regioninis bendradarbiavimas prie išorės sienų turi dar labai daug trūkumų. Reng, pranešimo rengėjas užsienio reikalų komitete išklausė kitų ekspertų ir ten buvo patvirtinta, kad Europos kaiminystės politika turi būti tikslingesnė, uh, ir turėtų aiškiau siekti savo nusistatytų tikslų. Tai ko dabar reikia, kokia bus ta naujoji programa. Daugiau už daugiau yra pagrindinis principas, kuriuo remsimės būsimoje kaiminystės politikoje. Jis leidžia labiau diferencijuoti valstybės narės, atsižvelgiant į tai, kaip jos elgesi su bendromis vertybėmis ir bus skiriami finansavimo, bus skiriamos finansavimo paskatos toms valstybėms, kurios bendradarbiauja geriau, tai nebus tas minėtasis laistytuvo principas, bet galima bus geriau koncentruoti lėšas. Toliau e, turėtų būti labiau susijęjama finansavimas su vidaus politikos rytimis, daugiau sanglaudos e, ir daugiau sąsajų su užsienio prekyba. Na, o kas dėl regioninės, kas žvelgiant iš regioninės politikos pozicijų būtų svarbu, tai tą bandžiau išsakyti per pakeitimus, kuriuos pateikiau komisijos pasiūlymui. Konsultacijų metu išaiškėjo, kad tikrai reikia labai e, reikšmingų pakeitimų, be kita ko reikia išplėsti geografinės apriepties sritį įtraukti, nustatyti kultūrinius, ekonominius centrus bei taikyti bendrą lėšų valdymo principą. Todėl reikia tam tikrų patobulinimų ir dabar jau einu prie savo pakeitimo pasiūlymų. Visų pirma, padidinti lėšas tarp valstybiniam bendradarbiavimui 7 procentais. Labai atsiprašau, tačiau pirminėme dokumente, kurį aš pateikiau, ten yra tiesiog padaryta klaida, nes komisija, kaip komisijos pasiūlyma yra, pasiūlymas yra įvardinama 3 procentai, tačiau jau dabar komisija siūlo 5 procentus kaiminystės instrumentui, tačiau mes vis tiek siūlome dar padidinti lėšas iki 7 procentų tarp valstybiniam bendradarbiavimui. Ir taip ir yra įvardinta atitinkamame dokumente. Kitas dalykas, specialiai yra paminamas Europos teritorinis bendradarbiavimas ir ypatingas tokios politikos e, vaidmuo Europos Sąjungoje ir naujasis EV teritorinis e, bendradarbiavimo susitarimas yra kaip tik tas pagrindas, kuriuo mes galėsime remtis ir kaiminystės politikoje. Reikia šios instrumentus susijęti ir, man atrodo, tai labai prasmingas žingsnis. Regiono ir vietos institucijų bei atstovų įtraukimas į tokią politiką. Sanglaudos politika ir kaiminystės politika turi vykti daugelypio administravimo ir partnerystės pagrindų ypač reikia atsižvelgti į vietos institucijas, į nevyriausybės organizacijas kaimininėse valstybėse, jos turi būti įtrauktos į programų planavimą. Daugelį tų valstybių, apie kurias kalbame, matome tokius dalykus, kad vyriausybiniai santykiai ten yra tikrai labai sudėtingi, o kaiminystės politikoje mes turėtume remtis ne tik tai nacionalinėmis vyriausybėmis ir institucijomis, bet bendradarbiauti su regioninėmis institucijomis. Aš kritikuoju ir lėšų skėrimą iš anksto pagal demografinius kriterijus, taip kaip siūlo komisija. Nes tai gali iškraipyti lėšų skirimo principą, kadangi e, mažai apgyvendintos rytis neturėtų būti remiamos mažiau negu kad tos valstybės, kuriuose gyvena daug gyventojų. Taigi demografinis kriterijus neturi būti visiškai išbrauktas, bet turi būti suformuluotas lankščiau. Taip pat manau, kad kaip ir kitose, kaip ir kitų Europos finansavimo instrumentų atžvilgių, taip ir kaiminystės politikoje turi būti numatytas laikotarpio vidurio peržiūros e, instrumentas, taip kaip tai vyksta sanglaudos politikoje. Ir tai tikrai pasiteisina bet to deleguotų aktų problema pas, parlamente nuolatos yra keliama, mes žiūrime į tai kritiškai ir komisija šiuo teisės instrumentu komisija nori naudotis. Aš vis dėlto manau, kad tai geriau, e, kad čia suformuoluota jau geriau negu kad komisijos pasiūlyme atitinkamomis e, pateisinamomis sąlygomis, kaip sakoma, komisijos pasiūlyme. E, kai yra tokios sąlygos, kurios pateisintų tokį sprendimą. Tai reiškia, kad komisijai suteikiama papildomų kompetencijų nuspręsti, kada tai ir kada ta peržiūra būtų galima, o mm, parlamentas su to nesutinka. Jeigu įtraukėme punktą deleguoti į aktai, tai bent jau turime teisę būti informuoti apie tokius dalykus. Taigi manau, kad deleguoti aktai šiuo atveju yra vis dėlto geresnis būdas daryti įtaką negu, tai, negu tas, kaip yra numatyta pirminėme komisijos pasiūlyme. Dar vienas dalykas, kurį noriu pabrėžti, ir tą aptariau jau su kolegomis iš užsienio reikalų komiteto, bent jau kai kuriais iš jų. E, reglamentas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, apie jį kalbame pirmajame pakeitime. E, mes e, teigiame, kad bendradarbiavimas vyksta silpnai, todėl reikia labai aiškiai pasakyti, kas yra bendri projektai ir kas yra bendras finansavimas, ką reiškia bendra sąlyga, kitaip sakant, turi būti reikia bendrų priderintų prie sąlygų finansavimo kriterijų. Taip mes galėtume e, paskatinti tarp valstybinį bendradarbiavimą sanglaudos politikos rėmoje. Kaiminystės politika yra atskiras skyrius atitinkame reglamente ir mes galėtume pasiremti kitais reglamentais, tobulindami šį. užsienio politikos e, sritis turėtų būti susijęta su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu ir kaiminystės politika ir tam reikėtų atskiro reglamento. Toks būtų ir užsienio politikos komiteto, užsienio reikalų komiteto pageidavimas. Na, aš, e, aš kalbėjau su kolega Kūkan iš užsienio reikalų komiteto, dar galutinio dokumento kol kas nėra, E, bet e, vakar mes jau dėrėjomės pirmąjį kartą, pasikonsultavome su kolegomis, kurie e, dirbs prie šio dokumento ir aš labai džiaugiuosi busimomis diskusijomis. Matau salėje du šešėlinius pranešėjus. Ar kuris nors iš jūsų norėtumėte dabar pasisakyti? Antraip jau baigiu registracijai kalbėtojų sąrašą. Dar vienas papildomas kalbėtojas ir tikriausiai Jevgenijai Kirilov norės pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti, norėčiau pasveikinti nuomonės referento, pono Jochimo Celerio parengtą nuomonę. Kaip supratau, jis yra pasirengęs konstruktyviai dirbti ir bendradarbiauti. Remiu principą dėl sustiprinto tarp valstybinio bendradarbiavimo. Nes manytumėm, kad tas sustiprintas bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir taip pat e, su kaimininėmis šalimis e, gali būti labai naudingas įvairiose srityse ir lygmenyse, tiek galvojant apie politinę ar ekonominę plotmę. Ir kas yra dar labai svarbu, yra tai, jog tai sukuria papildomas galimybės įgyvendinti daugiau bendrų projektų ar programų ir pagilinti tarpusavio santykius, leisti, leidžia valstybėms glaudžiau bendradarbiauti vienai su kita. Ir konfliktinės situacijas turint galvoje, tai yra tikrai irgi labai svarbi priemonė e, leidžianti mums galbūt kai kurios iš tų konfliktų išspręsti. Vakar aptarėme pasiūlymą, e, su pranešėjų radome tikrai daug bendrų taškų, gal kai kur reikės patikslinimų ir gal teiksime savo ruoštų pasiūlymus dėl pakeitimų nes norime labiau subalansuoto dokumento. Dabar atkreipsiu jūsų dėmesį į galimas grėsmės dėl tų Mm, pasiūlymų dėl reikalavimų gan ambicingų. Galbūt e, nebūtinai e, bus įmanoma juos išpildyti. Kas yra tie per aukšti reikalavimai? Kas čia turime galvoje? Yra vienas dalykas, kai galvojame apie rytų e, kaiminystės partnerės, kitas dalykas, jeigu kalbame apie Šiaurės Afrikos regioną, taigi ir tai reikėtų atsižvelgti. Jeigu ieškotume panašumų su e, parama teikiama pagal sanglaudos fondus ir e, sulyginsime tuos panašumus su, su štai šias rytimis, su kaiminystės politika sustiprinta, matysime, kad gali kartais kilti čia problemų gyvendinimo srityje, konkrečių projektų gyvendinimo srityje. Ir Mano manimu, partnerystės principo taikymas programų planavimo ir vertinimo etapais gali kelti kai kurių labai objektyvių kliūčių ar keblumų. Dėl to reikia ieškoti tos geresnės pusiausvyros. Norime, kad nevyriausybinės organizacijos būtų skatinamos jų veikloje, pavyzdžiui, Gruzijoje ar Moldovoje bet lygiai taip pat mes galvojame ir apie geresnį bendradarbiavimą su Libija, kur apskritai gal net nieks negirdėjo apie tokį dalyką kaip nevyriausybinė organizacija. Aišku, mes norime paskatinti, paraginti vietos žmonės kurti tokias organizacijas, bet e, neturime dar kol kas um, tinkamų aplinkybių tam galbūt. Ir manau, kad visi dėl to sutarėme kad reikėtų kiek manoma geriau panaudoti projektams skiriamas ES lėšas. Bet apribojimai taip pat turi būti. Kai kurios šalis mm, netitinka galbūt tokios partnerystės reikalavimų ir turėtumėm pamastyti apie galimus teksto pakeitimus dar ir šio, šiuo aspektu. Kas dar, man atrodo, yra svarbu, yra galbūt kiek sušvelninti tą principą daugiau už daugiau. Kai kurioms šalims jis aktualus ir taikytinas be abejo. Ir yra gal nedaug, bet vis dėlto kai kurioms tikrai reikia daugiau. Aišku, negalime e, taikyti principo daugiau už mažiau tikriausiai. Bet tas principas daugiau už daugiau tikrai nėra lengvai pritaikomas. Reikia įtraukti ir nevyriausybės e, atstovus ar suinteresuotusius kitus subjektus į procesą. Bet negalime iš tikrųjų dar daug ko pasiekti savo partnerėse šalise, kol kas ir reikia turėti mintyje, kad yra daug politinių, ekonominių sumetimų, dėl kurių tikrai labai svarbu palaikyti glaudžius ir konstruktyvius santykius su kaiminėmis šalimis. Ačiū, François Alfonsy. Pone pirmininkė, ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Zeller už padarytą darbą. Aš manau, kad jis labai gerai žiūrėjo pagrindinius elementus, kurie galėtų pagerinti kaiminystės politiką per artimiausią programinį laikotarpį. Ir e, be to jis aiškiai mato, kas yra svarbiausia regionų lygmenių, daugias luoksniai valdymui ir pilietiniai visuomeniai. Aš nepritariu tam, ką sakė ponas Kirilovas, nes aš galiu tik priminti, kad ši programa ir galimas jos planavimas iki 2020 metų E, būtų labai sunkiai apibriešęs, net 2020 metais turbūt kaiminystė savoka bus pavakita, pilietinė visuomenė tose šalise bus kitokia. Todėl aš dabar sakau, kad reikėtų tik skatinti tuos projektus ir suteikti nedelsiant perspektyvą toliau bendradarbiauti su ES toms šalims. Taip pat aš pritariu jo pasiūlymui dėl to, kad e, turėtume neatskirti visuomenės gyventojų, e, kad būtų atsižvelgta į jų poreikius, ypač tose dideliuose regionuose, kur gyventojų labai daug. E, turėtume remti transporto politiką, CO2 e, mažinimo politiką ir e, kai kurie planai turėtų būti indeksuojami pagal gyventojų skaičių. Ir keletas minčių dėl mūsų pateiktų pasikeitimų. Mūsų komitetas ir AFET komitetas kalbėdami apie kaiminystės politiką, akcentuoja panašius dalykus. Akcentuodami e, pagrindinius elementus dažniausiai kalbame apie makroregioninę strategiją. Ir manau, kad mes makroregioninę politiką turėtume tikslingiau apibriežti ir turėtume ieškoti sinergijos tarp plėtros fondų, sanglodos fondų, FEDER ir panašiai, regionų fondų, atsiprašau, ir panašiai, ir taip pat mūsų numatomų priemonių. Ačiū. Josef Matul. Ačiū, ponė pirmininkė. Naujasis e, reglamento pasiūlymas yra pagrystas nauja strategija, kuri e, formuojama a, dėl kaiminystės. Ta strategija suformuota naujame politinėme kontekste ir be to atsižvelgiama visą eilę tikslų. Dabar jau tikslų skaičius sumažėjo nuo 29 iki 6. Čia mes labiausiai E, pabrėžėme principą daugiau už daugiau. Iš esmės tai yra geras principas, nes jis leidžia atskirti valstybės partnerės ir jų santykius su Europos Sąjunga, nes e, įvestas nuopelno argumentas. Norėčiau pasveikinti kolegą Celler, kuriam pavyko įtraukti visus svarbiausius ateities e, priemonių aspektus. Tačiau, mano nuomonė, išlieka nedidelė problema kuri greičiausiai bus išspręsta AFET komitete, bet būtų labai gerai, jeigu ir mes apie ją šiek tiek pakalbėtume. Taigi, dėl e, kaiminystės priemonės. Kas šiuo metu įvyks, ta, jeigu ES nusprendžia nutraukti ryšius su tam tikrais režimais? Aš rengiu kultūros komiteto nuomonę ir manau, kad tokiamis, aplink, e, tokiamis aplinkybėmis kaip dabar būtų gerai išlaikyti asmeninių žmonių santykius ir e, projektus per sienas taip pat turėtume išlaikyti. Manau, kad reikėtų nepamiršti ryšių su pilietinė visuomenė, nevyriausybinėmis organizacijomis mūsų aptariamose regionuose. Aš tai sakau, nes mano nuomonė reikia pasinaudoti kultūrinę diplomatiją, reikia propaguoti mūsų ES vertybės, nors galbūt kai kurie politiniai režimai ir kuria problemų. Negi žinome, kad politiniai režimai ateina ir nueina, o piliečiai lieka. Todėl to neturėtume pamiršti ir todėl aš miniu šį aspektą. Tačiau e, kultūros komitete aš pateiksiu pakeitimą susijusiu su kultūra ir švietimu, nes e, kultūros ir švietimo sritys yra nepaprastai svarbios, kalbant apie bendradarbiavimą per sienas, gyvendinant transregioninius projektus ir siekiant konkrečių tikslų. Labai ačiū ir dėkui ponui Celeriui. Labai ačiū vėl žodis ponui Celeriui. Äh, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti šešėlinims pranešėjams ir visiems dalyvausiems diskusijoje. Norėčiau susijęti pono Kirilovo ir pono Matulą pasisakymus. Būtent dėl to, kadangi mes nesame užtikrinti, kaip atrodys politiniai santykiai tam tikrose valstybėse po kurio laiko, Būtent dėl šios priežasties kaiminystės, politiko, kaiminystės politikos instrumentas turi būti taikomas labiau diferencijuotai. Todėl aš manau, kad jį reikia taip organizuoti, kad jis būtų daugia lygme, dirbtų daugeliu lygmenių, kad tai būtų e, daugialypis administravimas, bendradarbiavimas su nevyriausybinės organizacijomis ir panašiai. Valsty... Su kai kuriomis valstybėmis mes tikrai faktiškai esame nutraukę politinius diplomatinius santykius, tai yra Baltarusija, bet mes negalime palikti Baltarusijos žmonių likimo valiai. Ir todėl mums reikia reaguoti lankščiai ir būtent todėl mums reikia atitinkamo lankstaus kaiminystės politikos instrumento, kuris būtų nepriklausomas nuo nacionalinės vyriausybės veikimo. Parlamente prieš metus vyko tokia diskusija, kai prasidėjo arabų pavasaris. Ir daugybė žmonių euforiškai mane, kad mes turime finansiškai padidinti savo e, dalyvavimą atskirose valstybėse arabų pavasario šalys, šalių zonoje. Kai kurie netgi sakė, kad reikia rytų partnerystės lėšas nubraukti ir nukreipti jas į viduržėmio jūros regioną. Tačiau pastarųjų 12, metų, 12 mėnesių atsiprašau įvykiai rodo, kad tai būtų buvus didžiulė klaida, jeigu mes būtume uh, E, susitelkia tik tai į tai, kas vyksta tame regione. Man atrodo, kad gilinti šį instrumentą reikia ir toliau ir reikėtų nuolat bendradarbiauti su užsienio reikalų komitetu rengiant, šį, rengiant šią nuomonę. Žinoma, mes žiūrime daugiau į regioninės politikos aspektus, bet man atrodo, kad regioninė politika, užsienio politika šiuo atveju būtų labai svarbi. Ir sąsaja tarp regi ir AFET komitetų, kaip jau minėjau, ir tikrai yra ir ji bus toliau stiprinama, nes aš kalbėsiuosi su pranešimo rengėjais afete. Tik tai, kaip minėjau, dar atitinkamas dokumentas užsienio reikalų komitetui nėra pateiktas. Todėl mes turime kuo greičiau sureaguoti, kol jie neparengė galutinio savo dokumento, pateikti jiems savo nuomonę, į kurią jie galėtų jau atsižvelgti rengdami savo dokumentą. Pone Alfonsai, dėl makro regioninių strategijų, jums noriu atsakyti, mes tikrai mąstėme apie tai, kiek mes galime įtraukti tų makroregioninių strategijų. Dabar yra tik viena tokia strategija, tai yra Baltijos jūros strategija. Ir ji vyksta beveik vien tik tai ES viduje, vienintelė valstybė, ne ES valstybė, kuri joje dalyvauja, yra Rusija. Ir ten jau yra, šioje programoje jau yra parengtų teritorinių bendradarbiavimo koncepcijų, tačiau jos nėra labai sėkmingos, tos koncepcijos. Arba e, jos galėtų būti sėkmingi, sėkmingesnėmis, jeigu būtų patobulintos, o lėšų ten nuplaukė jau gana daug. Kiek galime tai susijęti su regioninė strategija, tai čia jau kitas klausimas. Tačiau dabar makroregioninės strategijos tokios kaipo nėra kuri būtų susijusi, e, makroregioninės strategijos, kuri būtų susijusi su kaiminystės politikos šalimis. Mes turime planų tokią strategiją parengti Don, Dunojaus regione, tačiau tai liestų tas valstybės, kurios nėra kaiminystės politikos dalis. Tai būtų stojimo partnerystės šalis Balkanų regione tai yra visai kitas strateginis e, dokumentas ir kitas strateginis e, požiūris ir apie tai kalbėjo, kalbės kolegė Lukačievska. Dar viena strategija yra irgi parengta, bet ir joje dalyvauja tik tai ES viduje esančios valstybės narės. Todėl aš tuos makro regioninės strategijų Mm, tos koncepcijos visai ir neįtraukiau į savo dokumentą, kadangi iš tikrųjų nėra kol kas jokios rimtos sąsajos su tomis valstybėmis, kurios dalyvauja kaiminystės politikoje. Na, o šiaip norėčiau padėkoti dar konsultantams ir visiems tiems, kurie padėjo rengiant nuomonę ir dirbant su pranešimu. Vyko tikrai labai intensyvus diskusijų ir konsultacijų procesas. Noriu padėkoti ir uh, Europos išorės veiksmų tarnybos darbuotojams ir komisijai, kurie pateikė labai išsamių reikalingų duomenų ir padėjo mums parengti pranešimo projektą. Ačiū. Thank you, uh, I, uh, one... Dėkoju. Reikėtų dar priimti sprendimą dėl galutinio termino teikti pakeitimus, dėl pasiūlymų, bet leiskite man dar prieš tai vieną pastabą pateikti. Kai teikiame pasiūlymus dėl pakeitimų. Iš tikrųjų, turėtume pasigilinti, pasigilinti labiau į tai, kodėl neveikia sklandžiai dabartinės programos ir kodėl nepradedami kai kurie projektai, iniciatyvos. Tas yra tikriausiai labai svarbu, galvojant apie testinį darbą. Taigi, balandžio 27 diena siūloma kaip e, galutinis terminas teikti pakeitimus iki 12 valandos dienos. Ir dabar jau galime pereiti prie paskutinės šiandieną mūsų svarstysimas nuomonės. 27 is tomorrow. Yeah, exactly. It's tomorrow. 27 diena yra rytoj, visiškai teisingai. Yeah. Well, the, the, the problem I, I was just also asking the secretary why it's necessary. Aš ir su sekretorietu jau kalbėjausi dėl to, bet vis dėlto reikia palikti daugiau laiko kompromiso formavimui. Tikrai neturim jokio kito pasirinkimo, labai apgailestauju. Rytoj yra galutinė diena teikti pas, pakeitimus nes kitaip prarasim visą savaitę. Kitą savaitę juk iš esmės net ne, nedirbsime čia. Kreipiuosi tuomet dar į generalinį sekretoriatą, pasakykite, kaip turėtumėm nuspręsti. Gegužės trečia būtų vėliausia data, iš tikrųjų, su šešėliniais pranešėjais suderinta buvo lyg rytojus. Jeigu parlamentarų parlamentarai mano, kad tai šitą pakeis. Vis dėlto pranešėjai neturės tada pakankamai laiko suderinti kompromisą, tad gal pasilikime prie tos datos, rytojaus datos ir nevokime laiko iš šešėlinių pranešėjų sudaryti kompromisą, nors aš esu atvarai nusiteikusi dėl įvairių pasiūlymų. Ką jūs siūlote? Gegužės trečią. Gerai, tada gegužės trečioji. Taip ir bus. Ir dabar periname, periname prie ponios Lukačijevskos pranešimo parengimo narystiai pagalbos, pasirengimo narystiai pagalbos priemonė. Žodis Jums. Panie Przewodnicząca, dėkoju pirmininkė. Europos komisija parengė mm, tokį projektą, kuris turėtų e, reglamentuoti stojimo pagalbos instrumentą atsižvelgiant į naująją finansinę perspektyvą, kuri galios iki 20 metų. Šis instrumentas susijęs su tomis valstybėmis, kurios yra paskelbtos valstybėmis kandidatėmis ir tos, kurios turi potencialaus kandidato statusą, tai Albanija, Bosnija, Hercegovina. Islandija, Kosovas, Jotkalnyje, Serbija, Turkija bei buvusioji Res... Jugoslavijos Respublika Makedonija. Mano nuomonė, savo nuomonę parengiau pas, po konsultacijų su Europos komisija, su atitinkamo regi, e, generalinio direktorato, plėtros ir regionų generalinių direktoratų atstovais, su įvairių delegacijų, ES, e Islandijos, ES, Serbijos ir kitų valstybių delegacijų e, atstovais. Kalbėjau su nevyriausybinėmis organizacijomis Makedonijoje, Albanijoje, Turkijoje, Jotkalnyjoje, susitikau su pagrindinių e, pranešimo rengėjų Vigeninu iš AFET komiteto. Vakar susitikau su šešėliniais pranešėjais, kurie dirba mūsų komitete. Mano pasiūlymas, nuomonės pasiūlymas yra bendradarbiavimo su kolega Celer rezultatas ir manau, kad mūsų nuomonės daug kur susi, yra susiję. Taigi norėčiau padė, dabar padėkoti visiems, kurie su manim bendradarbiavo, kurie man padėjo ir komisijos sekretoriato darbuotojams, kurie padėjo renkti šią nuomonę. Tai yra regionės plėtros e, direktoratas ir plėtros direktoratas. Kas yra stojimo pagalba? Tai yra pagalba valstybėms narėms, kurios nori įstoti į Europos Sąjungą, ji turi, skir, turi būti skirta stabilumo užtikrinimui ir pasirengimui stojimui į Europos Sąjungą, priderinant atitinkamai mm, visas sąlygas. Mūsų pagalba turi būti strategiškai e, reglamentuota, labai kryptinga ir efektyviai ji turi būti lanksti ir turi atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės specifinius bruožus. Esu įsitikinusi, kad yra tikrai labai didelis poreikis tęsti techninę paramą, finansinę paramą šioms valstybėms ir tęsti ES plėtrą. Nes tai atitinka mūsų principinius plėtros politikos prioritetus ir padėtų užtikrinti stabilumą mūsų kaiminėse šalise ir visoje Europos Sąjungoje. Aš nekomentuosiu dabar kiekvieno pakeitimų pasiūlymo, jų yra iš viso 13. Kiekvienas pakeitimų pasiūlymas yra pagristas atitinkamame dokumente. Aš norėčiau aptarti tik tai tris pačius svarbiausius aspektus susijusius su mano nuomonė. Pirmasis iš jų tai tarp valstybinis bendradarbiavimas, kuris labai dažnai yra e, minimas mūsų komitete, tai yra tikrai labai svarbus mm, instrumentas, kai bandardarbiauja regionai, jie padeda tarp valstybiniam bendradarbiavimui, taip keičiamasi gerąją praktiką, žiniomis ir kontaktais. Tarp regioninis bendradarbiavimas gali labai sustiprinti silpniausių regionų raidą ir gali uh, padėti jiems gauti reikiamą patirtį, reikiamą, reikiamas žinias, kurių turi labiau išsivystę regionai atitinkamose valstybėse narėse. Mūsų komiteto požiūriu labai svarbu, kad ši politikos rytis ES būtų pakankamai finansuojama Ir kaip ir minėjo kolega Celeris, aš siūlau vietoj 3 procentų numatyti 7 procentus kurie, iš tos kvotos, kuri numatyta tarp valstybiniam bendradarbiavimui regionams. Kitas dalykas - pripažinimo, finansavimo, tinkamo finansuoti pripažinimo kriterijai mm, komisijos pasiūlymas, mano požiūriu, nenumato aiškių kriterijų, todėl aš siūlau juos konkretizuoti. Be to, aš manau, kad tais turi būti susiję su teritorinio bendradarbiavimo susitarimu, kur e, kalbama ir apie skaičius, žmonių gyventojų skaičius, bet nėra numatyta, kiek konkrečiai lėšų skiriam, kurios bus skiriama valstybei, priklausys nuo to, kiek ta šalis yra pajėgusi absorbuoti, panaudoti tų lėšų priklausomai nuo savo administracinių gebėjimų. Vėlgi, derinti, kiekvienas, kiekvienas atvejis turėtų būti traktuojamas atskirai, negalima palyginti e, visų vakarų Balkanų valstybių tarpusavyje, tos, kurios pate, buvo patekę į karo sūkurį, turi, žinoma, daug prastesnius administracinius gebėjimus įsisavinti lėšas. E, arba turi daug mažiau gyventojų negu kokios nors kitos valstybės, kaip pavyzdžiui Islandija arba Turkija. Kitas dalykas - nevyriausybinio organizacijų ir pilietinės visuomenės dalyvavimas procesuose šalyse kandidatėse ir potencialiuose kandidatėse, kandidatėse. Mes labai daug dėmesio skiriame tokioms organizacijoms. Pa, stojimo pagalbos instrumentas turi skirti daugiau lėšų tokioms e, socialiniai pilietiniai visuomeniai ir tokioms nevyriausybinėms organizacijoms, tai padėtų stiprinti taip pat ir administravicinius gebėjimus atitinkamoje šalyje. Tai būtų trys pagrindinės rytis, kurios man buvo labai svarbios. Bet žinoma, yra ir kiti dalykai, kova su organizuotu nusikalstamumu, demokratijos rėmimo instrumentai ir panašiai. Norėčiau šiuo tarpu tik tai padėkoti už bendradarbiavimą, padėkoti už pastabas, kurias jau išsakėte ir aš esu, žinoma, atvira ir toliau visiems pasiūlymams ir norė, labai noriu išgirsti jūsų nuomonę apie savo parengtą nuomonę. Ačiū. Ačiū. Trys kalbėtojai užsiregistravo į sąrašą - Derekas Vonas, Ulias Džamarė ir François Alfonsi. Ar dar kas nors norėsite kalbėti? Atsižvelkite, tai tuomet visi, kad esate trys, o mes turime 25 minutės laiko. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tik labai trumpai. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą, kurį jį parengė. Yra kai kurių labai esminių dalykų čia paminėta. Pavyzdžiui, pabrėžtas tarp valstybinis bendradarbiavimas ir jo svarba nes e, tarp valstybinis bendradarbiavimas iš tiesų labai naudingas, galvojant apie bendrus projektus, jų gyvendinimą, pasidalymą gerąją e, praktiką. Tai tikrai labai svarbus dalykas. Kitas, man atrodo, minėtinas dalykas yra demokratijos ir žmogaus teisų pabrėžimas. Nes kai kuriuose šalyse, ketinančiose stoti į Europos Sąjungą, ypatingai e, Balkanų regione, dar yra labai didelius keblumų sudaroma mažumoms tarptautinėms e, kitas mano komentaras yra infrastruktūros aspektai. Tiesiog trūksta infrastruktūros tinkamos e, šalyse kandidatėse, kai kuriuose ir čia mes tikrai galėtumėm prisidėti prie to, kad būtų, pavyzdžiui, pagerinta geležinkelių e, infrastruktūra, keliai suprojektuoti um, ir taip toliau. Kita problema yra pajėgumų plėtra, institucinių pajėgumų plėtra, bet aišku ir pilietinė visuomenė čia reikėtų minėti, jos institucijos dar nėra e, išsivyščiusios pakankamai tose šalyse ir turėtumėm ir čia skirti paramą ir dėmesį. Ir, ir kas, manyčiau, nepakankamai gal stipriai atsispindi nuomonė yra e, nusikalstamumo aspektai ir korupcijos paplitimas. Tai tikrai dar didžiulė problema, dar daug ką reikia padaryti, teisinių reformų reikia, e, vykdyti rimčiau politiką šiose srityse. Ir ES turėtų padėti toms šalims e, pasatyti ant kojų savo teisėsaugos institucijų sistemą. Um, ir tiek dalykų aš norėjau tik paminėti savo ruoštu. Aš šiaip dėkoju pranešėjai už, puikų, už puikią nuomonę. Toliau Žemarija Udžias. Prezidentė, sustituisko l'onorevole Jov. Labai ačiū. Aš uh pona Jovinė čia pakeičiu, nes e, jis turi kitų įsipareigojimų. Galiu trumpai pasakyti, kad Aldė ir e, ponas Jovinė ir Prodė sutinka su pranešėjo pasirinktą poziciją, pranešėjos pasirinktą poziciją ir noriu jai padėkoti už visą nuveiktą darbą. Galime tik pritarti ir išsakytai kritikai. Kitas svarbus klausimas yra bendradarbiavimas per sienas, taip pat demokratijos, laisvių ir teisų stiprinimas. Tai e, turėtų atitikti ES e, pastangų krypti. Kitas svarbus dalykas yra fondų paskirstimas. Tai turėtų būti daroma e, reikalaujant tenkinti konkrečius reikalavimus. Pirmiausia, Tai ir turėtume akcentuoti kalbėdami su kandidatėmis arba potencialiomis kandidatėmis. Etninių ir e, religinių mažumų apsauga yra nepaprastai svarbi turėtume išvesti tiesioginę sąsąją su pilietinė visuomenė ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir prieš baigdamas noriu tris dar dalykus išskirti. Atkreipsiu jūsų dėmesį e, iš tai, ką pranešėja ir kiti kalbėjusiai kolegos teisingai pažymėjo, kad reikėtų stiprinti uh, kovos su korupcija efektyvę kontrolę. Mano nuomonė taip pat yra labai svarbu įvesti uh, specialias stebėjimo priemonės. Europos komisija pasiūlė, kad palaipsniui būtų pereita prie tiesioginio pasirengimo narystiai fondų valdymo. Kitaip tariant, tai reikštų tam tikrą decentralizavimą. Europos komisija suteiktų uh, E, kontrolės funkciją decentralizuotoms institucijoms. E, pasirengimo narystiai fondai, palaipsnis pereimas nuo regioninio prie struktūrinio fondo e, reikštų, kad būsimosios narės išmoktų valdyti resursus, pasirenktų tam. Tai yra gera patirtis. Ateityje mes valstybėse narėse jau esame sukaupę tokios patirties ir tų, tos patirties panaudojimas būtų labai naudingas. Uh, Jūs e, labai teisingai pastebėjote, ponas Liolas sakė, kad Graikijoje štai yra ES pareigūnų darbo grupė, kuri moko vietos pareigūnus e, efektyviai naudoti, valdyti lėšas. Aš manau, kad tos grupės sukaupta patirtimi galėtume taip pat pasinaudoti. Pilietinė visuomenė taip pat turėtų būti aktyvesnė, tai yra labai svarbu. Piliečiai kandidatėse ir potencialiuose kandidatėse turėtų daugiau reikštis. E, lygiai taip pat turime pasakyti, kad nacionaliniai parlamentai turėtų suvaidinti aktyvesnį vaidmenį. Aš kalbu apie e, komisijos pasiūlymo 6 ir 18 straipsnius. Pone pirmininkė, dar norėčiau išsakyti e, baigiamąją mintį. Esu e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo e, pranešimo rengėjas Todėl šiandien po pietų aš negalėsiu dalyvauti mūsų posėdėje, kai bus balsuojama. Bet tuo pat metu man reikia ir į lėktuvą suspėti. Todėl aš kartą atsiprašau, kad nedalyvausiu posėdėje. Oui. François Alphonse. Pors. E, labai trumpai, ponė pirmininkė, nes e, šie pranešimai vienas kitą papildo. Iškyla problema, apie kurią dabar turėtume pagalvoti. Reikia e, pagalvoti apie tai, kaip kai ministei ir skirti fondai ir pasirengimui narysiai skirti fondai galėtų papildyti vienas kitą. Lygiai taip pat galėtume prijungti ir regionų fondą. Europos e, mūsų komitetas mano, e, kad e, mes turime pritarti komisijos pozicijai, kad tos valstybės narės prisijungdam, besirengdamas įstoti Europos Sąjungą turi pasirengti ir sanglaudos fondų naudojimą ir kitų politikos uh, sričių taikymui. Aš galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta apie tautinių mažumų apsaugą. Tai yra principas, kurį mes visuomet išlaikome. Ir turime užtikrinti, kad tos teisės būtų apsaugotos ES reglamentais ar atitinkamais teisės aktais. E, manau, kad kaiminystės politikoje mes rasime pakankamai priemonių tuo tikslu ir savo nuomonės galėsime apginti ne tik šiame pranešime, bet ir kitame pranešimuose. Dar noriu pasakyti, kad e, valstybės, kurios rengėsi narystiai, dabar įgyvenda konkrečius makroregioninius projektus. Pirmiausia, galvoju čia apie Balkanų šalis. Ir reikėtų be abejo pagalvoti apie tam tikrus e, konkretesnius rodiklius, e, o konkretesnius priemonės, per kurias galėtume tuos projektus geriau organizuoti ir juos išplėsti. Labai ačiū dabar ponė. Uh... Lukaševska. Labai ačiū, labai ačiū už visus pasiūlymus nuomonės. Su dauguma jų sutinku. Noriu tik pasakyti, kad infrastruktūros ar informacijų technologijų klausimas yra mūsų silpnoji vieta. Ir tai išriškėja ne tik kandidatėse ar potencialiuose kandidatėse, bet ir šalise, kurios jau įeina į Europos Sąjungą tos šalis irgi turi nemažai problemų mano minėtose srityse. Mano pakeitimuose atsispindi šešėlinių pranešėjų nuomonės, pavyzdžiui, dėl korupcijos ar didesnio nacionalinių parlamento vaidmens. Ačiū už visas jūsų mintis, Dabar lauksiu jūsų pakeitimų. Tikiuosi, kad galutinėje nuomonėje bus e, e, su išdėstyta pozicija priimtina visiems komiteto nariams. Labai ačiū. Ir dabar galiu Jūs informuoti apie pakeitimų pateikimo terminą. Aš suprantu, kad po š, ką tik išklausytų komentarų, terminą daryti rytoj ne, nebebūtų gerai. Todėl e, nustatome, kad terminas yra gegužės 3 diena, 12 val. dienos. Dabar baigiame šios dienos posėdžio šią dalį ir e, kitą sustinkame 15 val. balsavimui, todėl atsineškite korteles. Ačiū.